Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung des Umweltausschusses. Mėly kolegos, pirmadienis po pietų vis dar yra keliavimo laikas, tačiau mūsų šiandien tikrai daugiau nei ankstesnėme posėdėje turbūt dėl mūsų svarstamo klausimo svarbos. Patvirtinkime darbo tvarkę, kurios projektas jums pateiktas. Koordinatorių posėdis vyks ne šiandien 18 val. tačiau rytoj 8 val. 30 minučių tam, kad liktų mums daugiau laiko darbo tvarkės punktams apsvarstyti. Taip pat salėje matote televizijos filmavimo grupę ir yra iš Austrijos 22 studentai, kolegė Lichtenberger, juos pasikvietė pasisvečiuoti mūsų komiteto posėdėje. Pirmininko pranešimų nėra, kadangi per pastarą savaitę nieko ypatingo neatsitiko, iškart pradėkime nuo trečio darbo tvarkės punkto, tai yra keitimasis nuomonėmis su komisijos narė atsakinga už klimato, e, kovą su klimato kaita. Pone Heidegard, sveikiname Jūs atvykus į mūsų komitetą. Klimato kaitos klausimas mums visiems yra labai svarbus ir e, šiandien vyksta paskutinis parengiamasis raundas rengiantis Kankūno klimato kaitos viršūnių aukščiausio lygio konferencijai. Nežinia, kaip baigsis tie parengimieji darbai, tačiau bet kokiu atveju turime suformuoluoti savo komiteto poziciją dėl Kankūno susitikimo ir lapkričio mėnesį svarstysime ją plenarinėje sesijoje. Taip pat e, turėsime svarstyti komisijos e, komunikatą dėl 20 procentų ir plus CO2 sumažinimo, kas tas plus dar turėsime išsiaiškinti. Viena iš Vokietijos žiniasklaidos priemonių Galiu parodyti Jums gražią nuotrauką su komisijos nare ir uh, Pavadinimas straipsnio yra, kad komisijos narė ketina iki 20 metų sumažinti CO2 išmetamą, išmetamą CO2 kiekį dar daugiau nei buvo planuota. Taigi, steiksiu žodį komisijos nariai. Ačiū, pana pirmininkė. Labai džiaugiuosi šiuo sustikimu, kurio tikslas yra gauti taip pat informacijos iš parlamento, pasidalinti, įsiklausyti jūsų mintis. Pradėsiu nuo tarptautinių dėrybų, e, eigos ir informacijos apie ją. Tačiau pusės valandos tikrai apie tai neketinu kalbėti. Kaip žinote, komisijos pirmininkas savo kalboje apie ES padėtį kalbėjo apie ekonomikos ir finansų krizę. Ir daugiausiai dėmesio skiria savo pasisakymą šiems klausimams, tačiau dabar pribrendo laikas tvariai investuoti į mūsų ateitį ir tai bus iššūkis ne tik šiems ar kitiems metams, tačiau ir daugeliu metų po to. Todėl komisija tai atsižvelgia savo programą iki 20 metų ir skiria daug dėmesio joje klimato kaitai 21 amžiuje. Mūsų e, ūkio augimas rėmėsi netvariu išteklių nu, žaliavų naudojimu, ypatingai iškastinio kūro, dėl to padidėjo anglės dvideginio išmetamas kiekis, e, todėl mums reikia integruoto požiūrio siekiant šias problemas spręsti. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad savo laiške parlamento pirmininkui Būzekui Baroso pabrėžė būtinybę ieškoti nuoseklesnių būdų mažinti CO2 išmetimą iki 20 metų, mažinti e, energijos išteklių naudojimą, todėl dabar mums reikia nusekliai išnagrinėti visas šias iniciatyvas ir turėti omenyje, kad jos yra viena su kita susijusios. Tai yra labai svarbus aspektas. Taip pat mes privalome įgyveninti klimato ir energetikos paketą. Mes ketiname siūlyti naujas iniciatyvas ir per artimiausius metus klimato kaitos paketų bus skiriamas svarbus dėmesys gyvenant įvairias priemonės, kaip pavyzdžiui taršos leidimų aukcionus bei atitinkamų e, kriterijų nustatymo kuri, kurie yra dabar aptariami komisijos atitinkamosios struktūrose. Šis klausimas yra pakankamai sudėtingas, dar prie jo grįšime. Paminėti tris strateginės iniciatyvas mano kūruojamoje srityje. Pirmiausiai e, CO2 mažinimo gairės iki 2050 e, metų tarpos Kankūno komunikacija dėl tarptautinių darybų dėl klimato kaitos ir kitos iniciatyvos. Pirmasis iniciatyvos buvo pabrėžtos Baroso laiške, o e, trečioji iniciatyva bus būtina nepriklausomai nuo Kankūno viršūnių sustikimo rezultatų, nes ES privalės ir toliau kovoti tiek vidaus, tiek išorės politikoje su klimato kaita. Mes e, sieksime, kad pasaulio mastu būtų parengta programa kovoti su klimato kaita ir būtų pasiekta pasaulinio susitarimo mažinant e, taršalų išmetimą, kurio, kur, kurį būtina mažinti dėl e, mūsų gairių iki 50 metų. Klimato energetikos paketas bus busimų permainų variklis, todėl mes sieksime, kad e, taršos apimtis būtų sumažintos daugiau nei 20 procentų ir būtų parengta ilgalaikė strategija užsibriežti e, mūsų tikslai iki 30 metų, kurie priklausys labai nuo to, kaip sugebėsime susitarti dėl tikslų iki 20 metų ir e, reikės įvertinti, kokia yra tų tikslų pasiekimo kaina. 2011 metų pradžioje mes pateiksime atitinkamus konkrečius pasiūlymus apie atskiras tikslų įgyvendinimo fazes ir etapus. Kalbant apie gegužės mėnesio komunikatą, tai jis buvo neformalios diskusijos pagrindas. Išsamei buvo šis komunikatas aptartas taryboje ir e, Taip pat e, jo nuostatos yra atspindėtos pirmininkaujančios valstybės atitinkamame pranešime. Parlamentas rengia nuo savo pranešimą, savo iniciatyvą ir mes atsižvelgsime į visus teikiamus pasiūlymus, rengdami savo e, atitinkamas programas 2011 metais. E, Klimato kaitos e, poveikis apima labai daug sričių - žemės ūkis, sveikatos apsauga, pramonė, paslaugas, tra, e, jūrų įrinkystės e, sektorių, infrastruktūrą ir taip toliau. Todėl labai svarbu, kad visi minėti sektoriai būtų atsparus viduriniojo ir ilgalaikė, vidurioje ir ilgalaikė perspektyvoje klimato kaitos iššūkiams. Tam, kad šios iššūkius atremtume, mums reikia įtraukti klimato kaitos nuostatas į visus prieimus politinius sprendimus. Šiuo tikslu bus peržiūrėta 2009 m. baltoji knyga ir parengiami atitinkami uh, strateginiai pasiūlymai e, po 2013 metų, kuriuos reiks įgyveninti, taip pat strategijos Europa 2020 e, kontekste reikės atsižvelgti ir prisitaikyti prie klimato kaitos naujų aplinkybių. Šiame kontekste reikia kalbėti taip pat apie biudžeto klausimus. Mes siekiame, kad per biudžetą būtų e, finansuojami įvairūs svarbiausi projektai susijęs su klimato kaita būsimoje finansinėje perspektyvoje. Todėl bus labai svarbu skirti pakankamai dėmesio šiems klausimams. Kitas prioritestinis aspektas yra kovos su klimato kaita projektų finansavimo teisinis pagrindas. Žinau, kad parlamento biudžeto komitetas atmetė pirminį komisijos pasiūlymą kurio buvo siekiama užpildyti dabar esančią finansavimo spragą, tačiau aš tikiuosi, kad sugebėsime susitarti tvirtindami 2011 metų biudžetą. Taip pat mums reikia užtikrinti sinergiją tarp biudžeto klausimų ir aspektų bei mūsų plataus užmojo tikslų susijusių su klimato kaita, kadangi mums reikia užsibrėžti uh, toliau siekiančių tikslų, nes dar yra nemažai potencialo biudžeto politikoje, kad galėtume juos įgyveninti. Aš nekalbėsiu apie tarptautinės darybos savo žanginėje kalboje, tik vieną aspektą noriu paminėti, kuomet pirmininkas minėjo apie tai, kad darybos šiuo metu vyksta Činčine ir liko šešios paskutinės darybų dienos prieš prasidedant aukščiausio lygio kankūno susitikimui. Ministrų lygmenio sustikimas, kuriame dalyvavo 50 valstybių, vyko praeitą šeštadienį New York'e. Daugelį valstybių atsivavo užsienio reikalų ir klimato aplinkos ministrai. Ir e, šios reprezentatyvios e, ministrų e, sustikimo grupės pagrindinė išvada buvo labai konkreti dabar, tuo tarpu deramas dėl 75 puslapių dokumento, kuris apima visas e, sritis. E, todėl mums reikia pademonstruoti tam tikrą politinę lyderystę tam, kad pasiektume galutinio susitarimo. E, ir per tą laiką tarp Činčino ir Kankūno sustikimų Atitinkamus pasiūlymus dar turės aptarti ir įvertinti atskirų valstybių ministrai ir vyriausybės tam, kad per pastarąsias dienas būtų galima pasiekti kaip įmanoma daugiau ir nepaleisti iš savo rankų iniciatyvos. Manau, kad dar grįšime prie šio klausimo. Dar viena sritis, E, susijusi su valstybių narių politika yra klausimas, kaip užtikrinti vieningą ES Europos poziciją per viršūnį susitikimą. Kol kas tą padaryti yra pakankamai sunku, todėl mums reikėtų ir jūsų pagalbos įtikinant valstybės narės tos vieningos pozicijos būtinybę, priešingų atveju kankūnė susidursime su sunkumais. Dar norėčiau paminėti keletą iniciatyvų viena e, sritis yra susijusi su e, žemės ūkio paskirties žemės ir miškų plotų įtraukimu į ES klimato kaitos atinkamus dokumentus, taip pat e, taršos leidimų sistemos modifikavimas taryba ir parlamentas susitarė, kad visose sektoriuose turėtų atsispindėti ES įsipareigojimai mažinti taršos apimtis. Šiuo metu tačiau dar mes neturime harmonizuoto ES požiūrio tačiau komisija privalo įvertinti atitinkamas galimybės ir pateikti deramus pasiūlymus, kaip įtraukti klimato kaitos aspektus į įvairius politinius sprendimus atskirose politikos srityse, tam, kad būtų užtikrinta užtikrinta vienoda stebėsena ir atskaitomybė visoje ES ir mm, būtų užtikrinta galimybė palyginti duomenis tarp atskirų valstybių narių. 2011 metais mes ketiname parengti ataskaitą, vertinimo ataskaitą apie tai, kaip atskiruose politikos srityse yra įtraukiamas nuostatos susijusios su e, klimato kaita. Taip pat noriu priminti ES šiltame efekto dujų stebėsinos mechanizmą, kuris e, turėtų būti pradėjęs įgyveninti 2011 metais, atsižvelgiant į e, naujas aplinkybės susijusias su ataskaitų ciklu pagal strategiją Europo 2020. Taip pat reikia suderinti mūsų uh, E, priimtus teisės aktus su dabar jau galiojančiais teisės aktais dėl klimato kaitos, taip pat e, į e, mūsų priimus teisės aktus reikės įtraukti atitinkamus jungtinių tautų kontekste priimamus sprendimus ir dokumentų nuostatas. Taip pat valstybėms narėms reiks palikti pakankamai laiko, kad perkeltų ES teisės aktus į savo teisinę sistemą ir pašalintų biurokratinės kliūtis jų įgyvendinimui. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra ataskait ir galimas pasiūlymas peržiūrėti <clears throat> reglamentą dėl šiltame efekto dujų. Komisija pateiks atitinkamą vertinimo ataskaitą ir jeigu e, bus būtina pateiks atitinkamus pasiūlymus, kaip pakeisti šį teisės aktą. Ir mes turime daug minčių susijusių su mūsų veiksmų programa, turime nemažai teisės aktų pasiūlymų, iki 11 e, metų, siekiant įtraukti klimato kaitos klausimus į energetiką, transportą, žemės ūkį. Vienas iš, e, viena iš svarbiausių mūsų turimų priemonių tai yra būtinybė bendradarbiauti, ypatingai sprendžiant finansavimo klausimus. Ir tai bus vienas iš didžiausių mūsų ateities iššūkių. Dėkuoju, ponė komisarė, už tai, kad e, nušvietė tokią plačią programą. Na, Taip, klimato kaita turėtų būti integruota į kitas politikos rytis, nes tai yra sėkmės laidas. Ir po jau po kelių savaičių mes gausime Žemės ūkio politikos reformos projektą. Visi darbai bus pradėti dar šiais metais. Tai yra tikrai svarbus sektorius, kai galvojame apie klimato e, apsaugą. Na, po to struktūriniai fondai, finansinį planavimą jūs taip pat minėjote. Taigi, iš tikrųjų, uh, Ehm, sudėtingos politikos rytis, kurias reikėtų integruoti ir klimato kaitos kaitą ir klimato apsaugą ir nereikėtų atskirai pavieni žvelgti į šią temą. Taigi komisija yra numačiusi integruoti klimato kaitą į vairias rytis. Yra daug norinčių pasisakyti, 20 tenka priboti laiką 3 minutės koordinatoriams, o kitiems matysim. Uh, Teigia Richardas Zeberis, jis pralaus ledus, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, savo ruoštą dėkoju ir ponė komisarė už nuolatinės pastangas ir ponė pirmininkė, e, jums pritariu dėl to, kad e, kai kalba eina apie kovą su klimato kaita, tai tikrai būtina šią kovą integruoti į vairias rytis. Na, iš ponios komisarės e, pasisakymų supratau, kad ji dabar e, turi mažiau lūkesčių Kankūnai nei Kopenhagai, tarsi realistiškesnė. Na ir jūs minėjote, kad svarbiausia, kad būtų pasiektas teisiškai privalomas tarimas, nes kitaip e, Kankūno rezultatas nebus teigiamas. Pone komisarė, dabar norėčiau paklausti jūsų, kokie yra tie pagrindiniai principai, pagal kuriuos jūs galėsite įvertinti Kankūno susitikimo sėkmę ar nesėkmę. Na, kokie uh, bus mūsų lūkesčiai, jeigu žinome, kad, pažiūrėjau, Kinija ir JAF į kovą su klimato kaita žiūri visai kitaip ne Europą. Uh, Na, jeigu pasižiūrėsime e, klimato kaitos integravimą į vairias politikos rytis, tai matome, kad būtent struktūro, struktūro, struktūriniai fondai atveria didelės galimybės, pavyzdžiui, padidinti energijos taupimą, e, apšiltimo, izoliavimo pastatų dėka. Taigi norėčiau paklausti, kaip yra su atitinkamomis iniciatyvomis ir kaip pasiekti, kad šią sritį būtų skiriama nukreiptos lėšos, nes kol kas e, atrodo pastatų šiltinimas, izoliavimas nėra pakankamai pažengęs į priekį Europos Sąjungą. Dar vienas klausimas susijęs su veiksmingo energijos e, naudojimu. Jūs kaip komisijos kolegija e, gavote nurodymą renkti konkrečius teisės aktų pasiūlymus dėl produktų. Na ir kol kas turime pasiūlymą tik tais dėl pastatų apšvietimo. Na ir čia vėlgi susilaukta didelio viešo pasipriešinimo, nes, tiesąkant, nebuvo užtikrintas tinkamas komunikavimas. Iki kada galima gau, tikėtis kitų pasiūlymų dėl pastatų energetinio veiksmingumo padidinimo, nes kol kas tokių pasiūlymų kaip ir nesulaukime. Dėkuoju ir dabar Dani Jurgensinas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju poniai komisarė Hidekart, mes socialdemokratų frakcijoje manome, kad ES ir toliau turėtų išlikti lyderė šias rytyje. Tačiau jeigu pažvelgsime ES poziciją ir pasižiūrėsime, kaip jį pasižikeitė nuo COP15 Kopenhagoje, tai tiesą sakant, tenka konstatuoti, kad jį nepasikeitė. Na, jūs rengėte komunikatą ir e, teigite, kad daug ko galima pasiekti. E, e, šiek tiek su pasirinkant kuklesnius e, tikslus ir tarpininkaujant, tačiau vis dėlto nebuvo primtas formalus sprendimas ir, ir e, yra tokių ES, kurie labai primiktinai e, ragina laikytis 20 procentų tikslo. Tai kaip, kaip bus su Kankūnu, su. Uh, dėrybomis, pažiūrėjau, e nes manome, kad šių tikslų reikia laikytis ne vien tik tais galvojant apie klimato apsaugą, bet ir apie mūsų konkurencingumą ateityje. Ir paskutinis klausimas. Kaip mes ir toliau išliksime įtikinantis trečiųjų, e, trečiojo pasaulio šalių akise, jeigu mes Europos Sąjungoje nesilaikome tų kriterijų, kurias e, nustatė jungtinės tautos, tai yra atšilimas suspažinti, neleisti, kad atšilimas didėtų 3 procentais. Mes matome, kad klimatas keičiasi, o dabar esame nusibrėžę tik 20 procentų. Na, Krisas Deivisas, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, na, na, gal tikrai nepasisekė jums dėl to, kad kai jums teko perimti šias pareigas, kai skepticizmas ir e, kritiškas požiūris yra labai ryškius, jeigu mes galvome kamkūną, tai tiesąkant problema yra nepakankama politinė valia, nepakankamas noras susitarti. Na ir dabar mes matome, kokias pozicijas laikosi Kinija. E, e, Indija ir vėlgi pernelik žvelgama į JAV. E, E, kaip lyderį, tačiau JAF yra didžiausias išteklių išvaisytojas ir didžiausias e, teršėjas, taigi be e, lyderystės nebus pasiektas sutarimas, o aišku šiuo metu nėra jokių žymių, kad JAF imtųsi lyderio vaidmenį, netgi priešingai nes nelabai galėčiau įsivaizduoti, kad kongresą prezidento Obama, um, Obamai pasiktų kuo nors pasiekti ir tai verčia susmastyti, o dėl padėties viduje Europos Sąjungoje, na tai taip, jūs esate visiškai teisi siekda, sakydama, kad strategija 20 e, reikia sėti su klimato kaitos tikslais kitomis rytis ir praeitą savaitę vyko balsavimai, e, buvo balsuojama uh, dėl e, maž, lengvų komercinių automobilių išmetalų mažinimo. Aišku, buvo libistinė veikla prieš šį pasiūlymą. Na ir tai buvo pristatyta kaip e, veiksmingo e, kūro panaudojimo priemonė ir tai tikrai duotų naudos pramoniai, verslo naudotojams bei. Um, um, CO2 požiūriu. Vėlgi opozicija teigia ką kitą ir nors rezultatas buvo kaip ir teigiamas balsavimo metu, tačiau opozicija dabar tarsi labiau žvelgia tarybą nei parlamentą. Uh, Taigi aš manau, kad reikėtų pagalvoti, kaip mes pristatome savo siūlomą politiką, tam, kad aiškiai matytųsi nauda ir privalumai. Na, o sugrįžtant prie skeptiškumo e, ir dviejonių dėl klimato kaitos. Taigi, nežiūrint to, kad mokslo rezultatai yra vienareikšmiai ir vis labiau tikinantis, tačiau, kaip žinote, e, tarybos apžvalgoje buvo pasižiūrėta į e, prekybą IPCC ir, ir Hročiai Pirau teikia pasiūlymą, kad taryba vadovaujasi e, pri, nuomonė. Taigi nereikėtų perėti viską į naują IPPCC. Tai daugi dabar, e, kai galvome IPCC įtitikinimumą ir tai, ką sako e, E, mokslas, kokios jūs linijos laikotės? Dėkuoju Krisui Deivisui. Nes Eckhout. Dėkoju, panė pirmininkė, dėkoju komisarė už tai, kad nušvietėte tai, kas suplanuota 2011 metais ir tie, tie tos trys nušvestos temos iš tiesų labai svarbios. Ir aš norėčiau pabrėžti štai ką, kad po to, kai Kopenhagos susitikimas buvo nesėkmingas ir kai tarptautinių požiūrių metai buvo tarsi sąstingio e, mastai, tai yra labai svarbu, kad Europa pademonstruotų, jog ji yra lyderė. Ir čia pritariu kolegai Johansonui, kad čia ant kortos pastatytas Europos įtikinamumas. Na, jeigu mes ir toliau siūlysim. Uh, tam tikrus misijų mažymo tikslus ir jie priklausys nuo tarptautinių dėrybų rezultato. Mes kalbėsime apie tai, kad klimato apsaugos politiką reikia integruoti kitas politikos rytis. Tai nelabai aišku, ką mes patys skatiname daryti per ateinančią metu. Taigi mes tikimės konkrečių pasiūlymų iš jūsų komisijos tam, kad galėtume uh, spręsti konkrečius uh, klausimus, pavyzdžiui, um, e, jūrų ar laivų emisijos tarša, arba, pažiūrėjau, dujų srityje, tai mes nesumažinsime. Tiesą sakant, mes galime čia mažinti taršą ir čia komisija turi būti ambicinga. Na, tikriausiai nenus, nenustebins tai, kad aš dabar sugrįšiu prie vieno labai svarbaus tikslo, bet to 20 procentų tikslo jūs rodėte pirštų į tarybą. Na ir tiesą sakant, taryba tikisi analizės skirtos kiekvienai valstybei nariai. Ir jeigu mes e, kalbėsime toliau, kaip bus su tuo 20 procentų, ar netgi užsimosime toliau, reikia pasižiūrėti, kokiu tai konkrečiu pasiekmiu turės kiekvienai valstybei nariai. Ir netgi sakoma, uh, kad pavasario vadovo taryboje e, vyks naujos diskusijos. Taigi, ar atliekama konkreti valstybių narių analizė, kada ji bus parengta. Na ir jeigu iš tikrųjų e, bus suformuoluotas pasiūlymas, kuris bus ambicingesnis negu ar po 20, 2010 metų, tai gal jūs galėtumėte šiek tiek uh, E, plačiau nušviesti, e, kaip yra su tais tolimesniais tikslais po 20 procentų. Ar skirite tam dėmesio? Toliau, kai kalba eina apie ES įtikinamumą, turime nepamiršti, kad šiais metais bus, metų pabaigoje bus primtas sprendimas dėl. sprendimas dėl biokūro panaudojimo ir atitinkamo jo poveikio. Taigi tikrai būtų įdomu, jeigu jūs e, tai nušviestume pirmininkas. Na taip, matau, kad kolegai šis klausimas yra labai svarbus ir jis skiriamam dėmesio. E, ponas Vyzė, dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Norėčiau padrasinti ir paraginti daugiau skirti dėmesio tam aspektui, kurį jau minėjote. Uh, Tai yra tikslas 2030 metams. Na, tiesą sakant, jeigu dabar vyksta ginčias, dėl to ar galime nuveikti daugiau ar mažiau, tai svarbiausia žinoti, kuria linkme norime eiti ateityje. Taigi galbūt galėtume čia plačiau pakomentuoti. Na, ir dėl 2050 metų tikslo. Rytoj vyks balsavimai dėl rezoliucijos, ji tikrai puikiai tačiau dėl vieno aspekto ne visai sutinku. Rezoliucijos projekte devintame punkte pasakyta, kad iki 2020 metų turėsime mokslinius e, duomenis, kurie e, įrodys, kad reikia mažinti emisijas 40 procentų, taigi bus net 20, 20 ir 20 procentų 2020-2020 40 procentų, nuo po to gal bus jau 80 procentų ir po to mokslininkai vėl teiks 80-90 procentų. Taigi gal galėtumėte patikslinti, uh, koks bus, nes tas diapazonas yra labai uh, platus, jeigu sakome 80, tai 95 yra daug, jeigu sakome 20 procentų mažai, tai 40 procentų yra daug, tai kaip čia yra su tais konkretesniais skaičiais. Ir toliau norėčiau paklausti, kaip yra su oro transportu. Vyksta svarbi konferencija e, Montrealėje, pasisakė Europos Sąjunga. Taigi, e, kaip e, viskas vyksta tarptautiniu lygiu, ar bus ieškoma tarptautinio sprendimo, ar valstybės tiesiog laikysi savo požiūrių ir nenorės priimti tarptautinių įsipareigojimų. Na, o mes, aišku, turėtume šios rytyje įgyvendinti jau patvirtintus teisės aktus. Ponas Ulskofas. Pone Ulskofas. Ačiū, ponė komisarė, už tokį išsamų įženginį žodį. Tačiau problema ta, kad kyla pavojus, jog nuvažiuosime į Kankūną, mes visi, tačiau būsime patyrę tris pralaimėjimus. Pirmiausia, dėl biudžeto. Biudžete dar nenumatyta tai, apie ką buvo kalbėta Kopenhagoje, būtent pagalba klimato srityje Po to e, sektų bandymas e, pasiekti tai, apie ką kalbėjome Kopenhagoje, būtent e, reglamentuoti lengvųjų automobilių teršalų emisijas. Tai reiškia, kad ne, neiš, ne, nevykdomi išsikelti tikslai, tikslai, kurie išsikėlė socialdemokratai ir taip pat jūs, ponė Hadegard. O po to dar vienas pralaimėjimas, būtent e, problemų susijusios su anglės dvideginio emisijomis, tie garsėjai 30 procentų. Nemažai valstybių narių norėtų judėti šią kryptimį ir siekti šio tikslo, bet kai kurios valstybės narės laikosi kitokios nuomonės. Ir mano gimtinė Švedija per konferenciją Kopenhagoje atsisakė siekti 30 procentų. Mano nuomonė būtų netinkama į Kankūną vykti su tokiu lengvu pasiūlymu paketu, siūlyčiau pergalvoti, kągi gali padaryti komisija, kaip galima būtų patraukti tarybą į savo pusę, o ką galėtų padaryti mūsų parlamentas ir mūsų frakcija, kad stipriau jūs palaikytumėme. Madame Lepage. Pone Lepage, prašau. Euh, euh, Ačiū, ponė komisarė, už jūsų mintis. Tikiuosi, kad 11 metais bus pasiūlytas e, emisijų sumažinimo tikslas 30 procentų. Šiame kontekste norėčiau paliesti keletą aspektų ir norėčiau išgirsti jūsų komentarus dėl to. Pirmiausia, dėl betumingųjų smėlynų. Tai galėtų būti šalutinė tema, tačiau e, dabar dedama daug pastangų iš bitumingųjų smėlynų išgauti naftą. Kai mes kalbame apie naftos grėžinius jūroje ir bitumingusios melynus, tai reiškia, kad naftos bus išgaunama daugiau, kaip mes sumažinsime emisijas iš, iš kastinio kūro tokiu atveju. Kitas mane dominantis aspektas tai bitumingųjų smėlynų standartinių verčių nustatymas. Mes juk nežinome, kokie bus mūsų galutiniai energetiniai šaltiniai, turime mes nusileisti ant žemės ir išteiškinti vis dėlto, kokie yra tikrieji skaičiai. Mane taip pat domina biokūras, bio turime direktyvą dėl e, atsinaujinančio energinio šaltinio, dėl e, standartinių verčių ir verčių ir taip toliau. Ar jūs manote, kad e, terminas gruodžio 31 dienai bus pasiektas? Aš matau, kad jau viršėjau man skirtą kalbėjimo laiką. Dėkoju pirmininkui iš karto už tai, jog nepyks per nelik, kad per ilgai kalbėsiu. Šis e, žemės paskirties ar žemės naudojimo keitimas supratimo klausimas bus atsižvelgtas, kalbant apie biokūrą. Jeigu mes šio klausimo išsamei neišnagrinėsime, tai mes jokios ekologinės pusiausvyros biokūros rytie nepasieksime. Biztos asszony említette azt Cancun kapcsán, hogy milyen fontos a... Ačiū. Pone pirmininkė, Pone komisarė, užsiminėte, kad nepaprastai svarbu Europai laikytis vieningos pozicijos. Žinome, kad praeisiais metais dėja taip nebuvo. Nebuvo vieningos pozicijos dėl įvairiausių priežasčių. Aš norėčiau vieną iš jų įvardinti. Kalbame apie CO2 kvotas ir galimybę kvotas parduoti po 12 metų. Kai kurios valstybės e, pasižymė tikrai ypatingą istoriją po Kyoto protokolo atskiroms valstybėms yra atsivėrusios skirtingos galimybės. Lenkija e, po Kyoto turi 6 procentų tikslą, o po to jinai pasiekė net 13 procentų sumažėjimą, Rumunija siekė 8 ir pasiekė 27, taigi pasiekimai daug didesni nei buvo užsipriešta, tačiau kitose šalise situacija priešinga. Turėti ambicingi tikslai, bet jie liko nepasiekti. Būtų galima pasakyti, kad minėtos valstybės, be to dar Baltijos valstybės, Čekija, Slovakija, be šitų valstybių, kurios pasiekė daugiau nei įsipareigojo, be šių valstybių Europos Sąjunga nebūtų įgyvendinusi savo išsikeltų tikslų. Darytina išvada, kad negalėtumėme būti lyderiais kovoje su klimato kaita. Taigi mano minėtos valstybės e, pasiekė daug daugiau nei užsibrėžė, o dabar jos bus nubaustos, kadangi ES nenori mums leisti, kad po 12 metų galėtumėme parduoti savo kvotas. Per dėrybas svarbu Europai laikytis bendros pozicijos, bet dėl mano minėtų priežasčių tokios pozicijos suformuoti vis nepavyksta. Ką jūs e, darote, kad išpėtumėte šią problemą? Ačiū už e, kantrybę Kirton Azinis ir po to komisarė galės atsakyti. Ačiū ponė pirmininkė, sveiki atvykusi ponė komisarė. Norėčiau grįžti prie kuro kokybės bei prie bitumingųjų smėlynų problemos. Šiam komitetui šie klausimai nepaprastai svarbus. Žinau, kad jūs skelbėtės, kad pagerinsite savo siekius, kad turėtumėme e, tikslus bent jau 11 metams, bent mes turime jau 12 tyrimų, kurie e, suteikia pakankamai informacijos. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad e, laikas bėga ir Kinija tiko, kad galėtų pasiekti savo tikslų dėl klimato sutarties. Ar tai gali būti Kinijos taktika, kadangi panašu, jog jie turi reikalingų technologijų. Ačiū. Tikrai daug klausimų. Prašom, ponia komisarė. Tikrai pabandysiu ne kalbėti per ilgai, bet klausimai e, labai sudėtingi e, pono Zieper dėl konkrečių tikslų kankūnui. Mano nuomonė, turėtume štai ko siekti. Pirmiausia, e, pas, tai, kas buvo susitarta Kopenhagoje, reikia paversti konkrečiais susitarimais. E, ne tik Europa, bet visos įsivyščiusios valstybės turi e, įgyvendinti Kopenhagos pažadus. Jeigu ne, tai psichologinė atmosfera e, Kankune bus labai prasta. Kiekvienas turi daryti tai, ką pažadėjęs. Toliau yra svarbių sprendimų miškininkystė Forest Plus. Tikisim, tikimės, kad bus baigti derinti klausimai, taip pat dėl gyvendimų, dėl technologijų. Kitų metų e, lapkritį prieš Kankūną bankimūno aukšto lygio darbo grupė pateiks savo rezultatus, tai reikš, kad galėsime kalbėti apie ilgalaikę finansinę architektūrą. Manyčiau, taip pat turėtumėme e, paversti e, tvirtai susitarimais tai, dėl ko susitarta Kopenhagoje dėl RMV, nes tai būtų puikus būdas judėti į priekį. Na, nesigilinsiu į smulkmenas. Uh, Tačiau svarbiausia, kad viskas būtų subalansuota. Pasakysiu tiesiai švie... šviesiai. Negalime sakyti, kad mes, pavyzdžiui, darysime vieną visiškai be iš ankstinių sąlygų ir taip toliau. Tačiau jeigu mes pasiektumėme vieną m, mm, tikslą, bet e, nebūtų kažkokiu ilgalaikiu tikslų siekiama, tai būtų nesubalansuotas požiūris. Negali būti, kad susitarsime dėl Kyoto ir dėl LCI. Ir šitie du aspektai turi būti subalansuoti. Tikrai per nelyg ilgai nekalbėsiu, ponia pirmininkė. Antras įsipareigojimo laikotarpis man labai rūpi. Žinau, kad nemažai iš jūsų apie tai galvoja. Ar reikia Europos tik antrą įsipareigojimo laikotarpį? Pirmiausia, pažymėsiu Nemanau, kad Kankune e, šis klausimas bus esminis. Daugelis šalių suvokė, kad jeigu mes tą darytumėme be iš ankstinių sąlygų ir niekas kitas neprisimtų nei Rusija, nei Japonija, nei JAV, tuomet tai reikštų, kad aplinkai tai jokios naudos neduotų ir nesumažėtų CO2 teršalų ne viena papildoma tona. Kadangi mes tikrai siekiame teisiškai pareigojančio susitarimo, tokių problemų mums nėra. Tačiau kitos šalis taip pat turi šį beitą parodyti. Taip pat turime išspręsti oro problemas, kitas e, sritis, kur Kyoto protokolas nieko nepasako. Manau, kad nemažai iš šalių pradeda tą suvokti. Kai kas sako, pavyzdžiui, iki 18 mes galime antrą įsipareigomą laikotarpį paskelbti. Pažaiskime tokią mintimį, kas būtų, jeigu mes tą padarytumėme. Tai reikštų, kad bet koks spaudimas būtų nuo amerikiečių nuimtas iki 18 metų kažką nu, nuveikti. Tas pats galiotų ir kitiems Būkime labai atsargus, net sakykime gražių žodžių, kurie nieko neduotų, tačiau tiesiog pakenktų, nes atleistų nuo prievolės veikti dėl biudžeto reiktų mums e, regioninių struktūrinių fondų. Čia su Johannes Hans bendradarbiaujame ir laukiame parlamento pozicijos. Toliau Dėl kitų pasiūlymų, dėl energijos efektyvumo didinimo vyksta tikrai nemažai sunkvežimiai, kiti klausimai taip pat juta rengiami dokumentais. Aš laukiu parlamento pozicijos taip pat. Žinau, kad be pono Oettinger energetinio efektyvumo mm, pasiūlymo yra reikalingi kiek įmanoma konkretesni pasiūlymai. Tai atneštų daugiau naudos. Aš manau, kad reikia siekti daugiau nei 20 procentų iki 20 metų. Manyčiau, kad e, energetinio efektyvumo didinimas yra geriausias e, būdas siekti e, didesnio teršalų sumažinimo. Dana, tarėte keletą žodžių dėl Europos pozicijos po Kopenhagos ji nepasikeitė. Na gal dėl to, kad mes mm, Kopenhagoje buvome pasirengę susitarti dėl teisiškai privalomo susitarimo, jūs sakėte, kadagi pribręs sprendimas. Manyčiau, kad mums nepavyko uh, parodyti, kad koks yra europinis interesas. Nesugebėjome parodyti, kad nesu, nesisuka viskas tik apie tarptautinės dėrybas. Kokią mes naudą norime gauti, jeigu, pavyzdžiui, 20 mūsų procentų tikslas e, pasirodytos es per mažas su hipotetiniais, tarkime, kinų planais. Taigi mes esame užsibriešę tai, ką esame paskelbę, bet e, taip pat siekime būti ambicingesni. Turime pateikti tam tikros amunicijos, čia turiu omenyje paskaičiavimų, pamastymų, kokias nauda e, būtų ir taip toliau. Kai kurios valstybės jau pateikė savo nuomonę, tačiau suteik, būkime sąžininkė, kad ne, viskos, ne visos yra atviros. E, aplinkos ministrų taryboje ir vadovų taryboje apie tai bus kalbama, tačiau valstybės narės dar tebe skaičiuoja. Jeigu mes galėtumėme siekti 25 procentų, tai kodėlgi ne? Tačiau manau, kad kankune tikslai nebus svarbi tema, kadangi amerikiečių pozicija nepajudėjo. Tačiau po kankūno, manau, Apie tai reiks padiskutuoti būtent apie tai, ką mes kalbame savo parengtame darbinėme dokumente, ką mes darome su valstybėmis narimis, dirbame su kiekviena iš jų, kviečiame į posėdžius, generaliniai direktoratai ir direktoriai dalyvauja, bendradarbiauja, komandiruotės vyksta, bandome išsiaiškinti europinę perspektyvą, kokias būtų Europos sąnaudos, kokios būtų atskirų valstybių narių e, sąnaudos. Gali būti, kad potencialai yra skirtingi, kur galima būti tą daryti ekonomiškiausiai, kur mažiau ekonomiškai. Taigi gal reiktų pagalvoti, kaip tą aspektą susijęti su finansinė perspektyva, nes gali tekti integruoti skirtingus dalykus. Chris Davis was mentioning this. Chris Davis kalbėjo apie nepakankamą JAF lyderystę, pritariu jo mintims, e, nes mums e, labai patogu yra dažnai įvairiais klausimais pasislėpti už JAF nugaros. E, ir visi įsipareigojimai derantis dvišaliais pagrindais su JAF šiuo metu nelabai ko verti, tokia yra paprasčiausiai padėtis, nieko negalima pakeisti, sutinku, kad dėl to mm, mūsų gyvenimas tik pasunkėja, tačiau aš e, manau, kad jeigu kitos valstybės susitartų Kankūnė, tai galima būtų pasiekti susitarimą ir be JAF administracijos ir tai būtų tuomet jau e, tik tai jos atsakomybė, Dėl mūsų tikslų, tai galima būtų ilgai dėl jų diskutuoti ir dėl skaičių, tačiau mes tikrai e, juos ne iš lubų paėmėme, jie yra pakankamai pagristi. E, čia turėjau omenyje lengvosius komercinius automobilius, tačiau pažvelkime, kiek pažangos yra pasiekta e, lengvųjų automobilių srityje. Prisiminkime, kad prieš kelis metus buvo labai daug ginčiamasi dėl to, ar būtina nustatyti atitinkamus taršos suribojimo tikslus lengviesiems automobiliams. Ir dabar pažvelkime, kaip pramonė prie to prisitaikė, kai tuo tarpu pramonė visą laiką skundžiasi, kad tų tikslų pasiekti yra beveik neįmanoma ir manau, kad mes lygiai tą pačią poziciją turėtume užimti ir tiek dėl lengvų komercinių automobilių, kaip ir anksčiau tą padarėme dėl paprastų lengvų automobilių. <clears throat> Dėl IPCC noriu pasakyti, kad ES neturi formalaus vaidmens, nevaidina, juo labiau komisija, taigi mes negalime atsakyti užduotą klausimą dėl IPCC. Sakydama pana Jorginso klausimą jau užsiminiau taip pat ir apie valstybėse narėse atliekamas atitinkamas analizės. Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Vokietija, aiškiai pasakė, taip pat ir Danijos premjeras prisijėmė tinkamą įsipareigojimą vienašališkai 30 procentų sumažinti taršą, taigi atskiros valstybės narės prisijungia prie bendrų plataus masto europinių tikslų. Jūs kalbėjote apie tai, e, ką turime daryti su tais 20 procentų, yra e, nemažai e, konkrečių pasiūlymų dėl prekybos taršos leidimais įvairiose sritise. Peteris Lyzė minėjo įvairius skaičius, įvairius procentus. Mes turėtume suvokti, kad e, jeigu mes dabar užsibrėšime 80 procentų tikslą vietoj 95 procentų, kurį minėjome tarptautinėse darybose, tai e, būtų tam tikras raudonas skuduras kylančios ekonomikos valstybių akise, kaip tam koridos būliui. Ir e, jie suvoktų, kad, jos suvoktų, kad nebūtina dėti papildomų pastangų siekiant įgyveninti šiems ambicingiams tikslams ir e, Manau, kad jeigu kalbėtume apie 80 procentų, tai iš tikrųjų tas skaičius mūsų užsibrėžtas nepadėtų mums realiai tarptautinėse darybose užsitikrinti privalomą mažinimą, pavyzdžiui, iki 50 procentų. Mūsų užmojai vis dar išlieka pakankamai aukšti ir puikiai žinote tie, kurie geriau susipažinę su svarstamais klausimais, kad e, kuomet baigsis šios savaitės IKAO darybos, ar mes būsime pasiekę pažangos, ar e, būsime lygiai ten pat kaip ir prieš trejus metus, tačiau turime aiškiai suvokti, kad yra labai e, sudėtinga tuose darybose pasiekti teigiamą rezultatą, nes kitos šalis mums nepritarė. Maritos Ulfsko klausimas dėl nepakankamo biudžetinio finansavimo. Noriu tik tai pakartoti, kad ES mes dedame visas pastangas, kad įvykdytume savo įsipareigojimus. Pirmininkaujantį Belgiją tą taip pat patvirtino, kad iki šių metų pabaigos bus pateikti Labai plataus masto tikslai ir e, pasiūlymai, ką komisija gali e, nuveikti, kad e, paveiktų tarybos nuomonę, taip mes bandome pasitelkti pakankamai gerai, gerus argumentus, aprūpinti valstybės narės, taip vadinamą amuniciją, tam, kad įtikintume jas pritarti mūsų pasiūlymams, tačiau galų gale pagrindinis e, aspektas ir argumentas yra tas, kad e, tie, kurie mano, kad e, mes prarasime darbo vietas dėl to, kad sieksime dabar gyveninti savo inicijuos dėl taršos mažinimo. Tai jie turi suvokti, kad lygiai taip pat mes galime jas prarasti, prarasdami savo konkurencingumo pasaulyje, netgi jeigu tų tikslų ir neįgyvendinsime. Dėl ponios Lepaš klausimo noriu pasakyti, kad ne visiškai tiesa yra tai, kad dėl tam tikrų dalykų komisija nepateikė ataskaitų. Aš manau, kad savo atsakymuose raštu tikrai e, pabrėžiau, kad mes atliekame labai išsame analizę. Kuomet aš pradėjau savo darbą dėl e, Tarzan e, programos, supratau, kad analizė nebuvo atlikta tinkamai. Ir tai yra iš tikrųjų problema, nes dėl to gali mus E, paduoti į teismą, galime e, susilaukti tam tikrų teisinių problemų, todėl aš paprašiau savo tarnybų iki kitų metų pabaigos pateikti tokią analizę, tam, kad išaiškėtų, kokia yra reali padėtis, tačiau jau dabar mes išsiuntėme atitinkamus signalus, e, pabrėždami, kad norime, jog ši programa padėtų pasiekti pakankamai konkrečių ir apčiuopiamų rezultatų ir <clears throat> mes greičiausiu laiku tikimės tų rezultatų sulaukti arba bent jau atitinkamo atgarsio dėl ekologinio kūro direktyvos. Vyksta konsultacijos, kurios baigsis spalio mėnesį, taigi šiuo metu dar per anksti apie tai kalbėti, tačiau čia taip pat siekime, kaip manoma, geresnių rezultatų. Ponas Adamas kalbėjo apie e, skirtumus e, taršos apimčių tarp e, rytų ir vakarų ES valstybių. Mes žinome, kad <clears throat> Rusija, pavyzdžiui, 8 milijardais tonų anglės dioksido viršyje ES išmetama kiekį, todėl Ši diskusija turi tęstis, tačiau taip pat ir Europos, tarp ES valstybių narių ta diskusija yra pakankamai sudėtinga ir ES susidurs su dar didesniais iššūkiais, jeigu mes nesugebėsime pašalinti šios silpnosios Kyoto protokolos e, vietos, nes priešingų atveju e, Rusija e, šildys mūsų bendrą pasaulio klimatą 8 milijardais tonų CO2 per metus e, ir mm, diskusija sudėtinga, tačiau turime ją tęsti. Pirmkas, ačiū labai. Manau, kad reikia šiek tiek taupyti laiką, nes priešingą atveju nebeliks mums galimybės visiems pareikšti savo nuomonę. Dabar Sato Hasi kalbės, prašau. Dėkuoju, ponių komisarė. Jūs palėtėte jau daug klausimų, vis dėlto norėčiau iškelti dar du. Tai pirmiausias, tai lengvų automobilių energetinės energetinio veiksmingumo pažymėjimas, tarsi buvo numatyta sukurti um, atitinkamą teisės aktą ir jūs uh, minėjote, kad būtent e, jeigu mes pasirinktume lengvosius automobilius, tai čia panaudodami um, pirago arba tago principą galėtume skatinti um, pramonę dėkti naujoves. Taigi, kaip čia esate, ką čia esate numatę dėl tų lengvųjų automobilių ženklinimo. Antras dalykas. Tai yra Lulu ECF, tai yra labai svarbus klausimas, galvojant apie ES klimato apsaugos politiką. Taigi galbūt galėtumėte plačiau nušviesti, ką jūsų, kokią jūsų manimą ES turėtų pasirinkti kaip tikslą tarptautinėse dėrybose dėl LULCF apskaitos nuostatų. Ponas Gerandi, ponė pirmininkė, dėk, ponė komisarė, dėkoju už e, tiesius atsakymus. Taigi jūsų atsakomybė yra didelė, galbūt nedidesnė e, negu kad įsivaizduoja, nes dabar nauja vyriausybė Niderlanduose visiškai atsisakė savo ambicijų klimato apsaugos rytyje, taigi mes Niderlanduose visiškai priklausomi šios rytyje nuo ES. Ir dabar turiu konkretų klausimą. Jūs kalbėti apie tai, kad e, biudžetas turėtų būti sudaromas taip, kad e, CO2 išmetimo požiūrį jis turėtų būti e, neutralus e, ir biudžetas tarsi tiesiog ir nesiesiogiai subsiduoja e, anglies panaudojimą energetikos gavybai. Aš esu uždavęs konkrečių klausimų, bet nesugavęs atsakymų. Taigi, gal jūs esate numačiusi konkretų uh, um, tvarkarašį, kaip spręsti šį klausimą. Viktorija Prodi. Dėkoju, ponė komisarė. Na, pirmiausia, laba diena jums mūsų posėdėjo, o antra pasakysiu, kad vis dar dvėjoju. Nes jeigu nebus suformuluotas toks politinis sprendimas, kuriame būtų atsižvelgta į balį pareiškimą, tai nebus jokios naudos. Reikia sukurti paprastesnę priekybos emisijomis sistemą, kuri, e, kurią galima būtų universaliau taikyti. Na ir mums reikia taip vadinamo teis, klimato teisingumo ir tai jau buvo atkreipęs dėmesį ir parlamentas. Ir beje, Mano manimu, diskusija dėl 20 ar 30 procentų 2020 metais, tiesą sakant, nebeaktuali. Nes e, dabar jau akivaizdu ir įrodyta, jog e, tinkama būtų iki 2050 metų e, sukurti tokį ūkį, kuris e, būtų visiškai švarus CO2 išmetimo požiūriu. Taigi, ką mes galime padaryti ir beje labai svarbu investuoti šioje srityje. Mano manimo, būtų manoma nusibriežti tokius tikslus iki 2050 metų. Esu uh, darbo grupėje, uh, kurią sukūrė mūsų komitetas ir uh, mūsų darbos rytis prisitaikymas e, prie klimato kaitos. Taigi mes turėtume čia galvoti e, apie visą prisitaikymą prie klimato kaitos sistemą, o ne e, skirti dėmesį tik pavieniams elementams. Ponas Hansas e, Floresas. Na, buvo paminėta automobilių pramonė čia dar turėčiau ką pasakyti, bet gal tiek to kitam sėkiui. Na, esu šiek tiek susirūpinęs dėl to, kad tarsi visi sutarėme dėl to, kad Kankūne turėtume kalbėti vienu balsu, tačiau jeigu pasižiūrėsime pakeitimus, dėl kurių balsuosime rytoj, tai tikrai tos vienybės stinga. Taigi kila klausimas, E, kokiu konkrečiu pasiūlymu turi taryba, kas girdėti iš tarybos, ar yra tokių valstybių narių, kurios e, tarsi nenori pritarti bendrai linijai, na, nežinau, gal ką nors čia galėtume pasakyti, na, turi, palaikote ryšius ir su JAV, taigi kokius signalus laukite iš JAV, nes e, yra tikrų, tam tikrų sričių, kur galbūt nuomonės skiriasi, bet e, vėlgi galbūt, pažiūrėk, kalba eina apie pastatų energetinį veiksmingumą, tarsi yra ir mm, posmišė pusės. Ponas Parknel, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aš išklausiau jūsų atsakymų pirmus iškeltus klausimus, na ir. Ir dabar turėčiau pridurti štai ką. Man susidarė įspūdis, kad nėra čia priežasčių optimizmui. Komisarė gražiai išneka, bet tiesą sakant, um, nekonkretizuojate savo tikslų Jūs nuolat citavote e, valstybės narės, mažiausiai 20 iki jūsų pasisakymo metu, o ponas Florencas irgi jau minėjo, kad tiesą sakant, čia reikėtų kalbėti ne apie valstybių narių svorių, o nesugebėjimą vienu balsu kalbėti. Ir tiesą sakant, ES tarsi nesugeba uh, Um, priversti valstybių narių kalbėti vienu balsu, ne. Na, o komisija irgi tarsi nieko nesakė dėl tų didžiųjų tikslų ir kaip juos įgyveninti. Ponas Baros irgi nieko nesakė. Na, nuolat tenka girdėti apie pona Baroso, kalbant apie uh, finansų ir ekonomikos krizę, tai jo čia tarsi arkliukas, tačiau po Kopenhagos prieš Kankūną reikėtų paieškoti kažkokių bendrų pozicijų, čia, pavyzdžiui, žaliai mokesčiai, uh, finansinis sandario apmokestinimas ir taip toliau. Tačiau tenka išgirsti pasipriešinimo iš ES institucijų, o dėl energijos iš atsinaujinančių šaltinių, tai Europoje negalime laukti tol, kol čia dabar su, su Kinija jau teks imtis partnerysės. Ponas Skakis, ponė komisarė, mane tikrai nudžiugino tai, ką sakėte dėl energetinio veiksmingumo. Tačiau dažnai apie tai kalbama, tačiau veiksmų kaip ir pritrūksta. Na, mes matėme, kad e, buvo sukurta politika skirta privalomiems e, CO2 išmetimo sumažinti timslams. Buvo Kyoto protokolas, tačiau Kinija JAF nepadaro savo dalies. Taigi, Aš manau, kad mums reikėtų ambicingesnių tikslų dėl energijos veiksmingo panaudojimo, kaip alternatyvus tikslai ar kaip papildomi tikslai mažinti emisijas. Ir aš manau, kad e, tai padarys geresnį įspūdį mūsų rinkėjams ir paskatins juos palaikyti klimato uh, apsaugos politiką. Nes e, dabar tarsi mūsų rinkėjų tai, tai visai nejaudina. Kitas svarbus klausimas yra prisitaikymas. Na, jūs nemažai kalbėjote apie prioritetus ir biudžeto lėšų skirimą prioritetiniams projektams. Tačiau man rodos e, nepakankamai tyriama, kas e, kokią įtaką turės klimato kaita regioniniu ir vietos lygiu. Na, panašiai kaip ir Baltojo knyga, panašiai kaip IPCC pasakė prieš keletą metų. Tai kas. Na, o po to, pavyžiui, IPCC ataskaitoje buvo kalbama apie malarijos plitimą ir ten tarsi buvo daug klaidų, taigi nelabai aišku, kas vyks Europoje ir kokios mums reikės prisitaikymo prie klimato kaitos pasiekmių Europoje. Ponas Peterle. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Na, E, nėra nei tarybos, nei parlamento, nei komisijos dokumentų, kur nebūtų kalbama apie strategiją, integruotus sprendimus ir panašiai. Kai buvo sudaryta nauja komisijos kolegija, daugelis e, komisarų kalbėjo apie tai, kad reikia keisti požiūrį, paradigmą. Na, komisija jau dirba metus Ir dabar norėtųsi sužinoti, kaip e, pasikeitė požiūrėje į pramonę, aplinką, sveikatos apsaugą ir taip toliau. Koks kitas požiūris dabar pasirinktas šiuose sektoriuose? Nes tiesą sakant, nuo privalomo pobūdžio įsipareigojimų priklausys sėkmės. Taigi, kaip jūs ketinate keisti požiūrį? Pane Aukin. Dėkoju, ponė pirminkė, dėkoju, ponė komisarė, už tai, kad supažindinote mus su jūsų planais Na ir kaipgi iš tikrųjų yra. Kokia pozicija ES? Ar ji tvirta? Matėme, kad ES nėra vidinga, tai ji nieko ir nepasiekė. Ir visai nesvarbu, e, ar kokia nors valstybė narė čia turėjo savo interesų. Bet vėlgi, kai kalbame apie bendrą ES poziciją, tai tarsi gali būti susikirtimas su uh, nacionaliniais interesais. Ir pavyzdžiui, uh, kai vienu metu kalbėjo Vokietijos ir Ispanijos kompetitingi ministrai, tai jie tarsi um, kalbėjo tarsi gelbėtojai ES bėdoje. Uh, na, buvo kalbama apie tai, kad bus atsisakyta šiose šalise subsidijų uh, angliakasybai. Tačiau dabar atrodo, kad nežiūrint prastos ispaniškos anglės kokybės, Ispanija vėlgi ketina tęsti subsidijas šiam sektoriui. Nu, tai, kas vyksta Vokietijoje, irgi įdomu, nes Vokietijoje dabar tarsi irgi ketinama iš naujo uh, E, pradėti skirti subsidijas e, angliakasybai. Taigi, Taigi tai daug ką pasako apie ES progresyvios e, klimato politikos uh, padėtį. Taigi norėtųsi, kad būtų daromas spaudimas Ir norėtųsi išgirsti jūsų atsakymą dėl tų tikrai nedžiuginančių atvejų Vokietijoje ir e, Ispanijoje. Linda McKevin. Mm, Linda McKevin, prašom. Ačiū. Komisarė Tauhesi e, užsiminė apie ekologinio ženklinimo direktyvą. Mane domina, ar šiais metais kažkas bus padaryta dėl teršalų prekybos sistemos. Mes paprašėme komisiją pastudijuoti galimybės, kaip čia mes laivus galėtumėme įtraukti ir laivų kūrą įtraukti į šią sistemą. Mane domina, kas daroma. Gal galite išsamiau pakomentuoti tikslus dėl 2030 metų, nes apie tai užsiminėte. Uh, Pone Merkis, ačiū Dėkui, ponė komisarė. Tikrai tiek laivų kuras, tiek aviacinės kuras, kol kas jokių naujienų nėra. Gerai, kad kolegė apie tai užsiminė. Nekartą kalbėjome apie įvairiausius tikslus. Per jūsų klausimą jau pasiūliau mm, suteikti es įskirtinius įgaliuojimus derintis dėl klimato kaitos susitarimų ir galėtume tai dar platesnėme kontekste pažvelgti. Taigi siūlyčiau suteikti es išskirtinius įgaliojimus dėl klimato kaitos politikos. Taip pat mes siekime sumažinti savo teršalų emisijas, užtikrinti tvarų atliekų valdymą, kadangi šis rytis gali atnešti daug galimybių ir teršal, prekyba apivartiniais teršalos leidimais mūsų didžiausias pasiekimas turėtų būti e, panagrinėta e, Kankune, ypač turint omeny, kad 12 metais vyks visos žemės viršūnių susitikimas. Pirmininkas, dar dvi pastabas norėčiau išsakyti. Tikslai buvo paminėti ir taip pat buvo kalbėta apie CD M. Žinome, kad pastaruoju metu e, ši santraupa iškel, iššaukė daug klausimų. Jūs kalbėjote apie antrą įsipareigojimų laikotarpį Kyoto 2. Jungtinėms tautoms nebūtų sunku pradėti tokį antrą įsipareigojimų laikotarpį ir mums nebūtų sunku, nes 2020 e, teisėkuros paketą turime, žinome, kad turime padaryti, tačiau štai ko turėtumėme vengti. Būtent ginčytis, kas pirmiau atsirado višta ar kiaušinis. Mes sakoma, kad, e, kad kiaušinis, o amerikiečiai ir kinai, kad višta Ir nereikia gal prisižaidyti daugiau, negu mes galėsime padaryti. Parlamento delegacija vyks į Kankūnę, tai techninis klausimas, 15 narių, oficialiai delegacija, bet susidomėjimas didelis, kiti kolegos taip pat norėtų vykti. Tikiuosi, kad galėsite mus patikinti, kad savo piliečių išrinktieji asmenys bus akredituoti Kankūne ir neliks už durų. Ten aišku nebus taip šalta kaip Kopenhagoje, bet tikiuosi, kad e, iš, e, parlamentarai bus įleisti į pastatą, kur vyksta dėrybos. First, uh, to... Ačiū ponė Sato Hasi ir Linda Mak. McEvan klausė apie mm, asmeninių automobilių, lengvų automobilių ekologinį įženklinimą. Jau senai šis klausimas sprendžiamas, komisija e, ieško išeities. Mano nuomonė kartais reiktų priimti sprendimus suprantamus vartotojams, e, bent jau mano nuomonė, čia pozicijos tikrai išsiskiria. Sakyčiau, kad reiktų primti sprendimus, kurie būtų arti piliečių. Dėl LLCF, kokia bus es pozicija, reikės atskaitinių metų, gal reiks galvoti apie kažkokį tarp tinklinį duomenų rinkimą. Na, pavyzdžiui, penktadienį gali vykti susitikimas Suomijoje, kuriame dalyvaus e, su panašiamis problemomis susidūrusios valstybės, tačiau mums reikia ieškoti bendro kompromiso, nes turime mm, nuoseklumą užtikrinti tarp to, ką mes darome Europoje ir to, ko reikalavime ir norime iš tarptautinių partnerių. Taigi būtų gerai, kad dėl tokių atskaitinių metų mes galų gale susitartume toliau. Kolega klausė dėl iškastinio kūro subsidijų, kaip spręsti šią problemą. Ir anglės subsidijos komisija, mm, komisijos veiksmus reiktų iliustruoti mm, tam tikrų pavyzdžių. Pirmiausia, e, valstybės subsidijos subsidijos dėl nuostolingų anglės e, šachtų. Komisija pateikė pasiūlymą nutraukti tokias subsidijas, jas apribuoti, nes negali viskas tai tęstis iki begalybės. Taigi jau per mūsų kadenciją tokios subsidijos turės liautis. Tai reiškia, 14 metų spalio pirmoji yra paskutinė diena. Tai padės išvengti naujojo komisijoje atsinaujinančių diskusijų tai būtų e, gerai, draugiška aplinkai ir taip toliau. Aišku, yra daug atskirų ir ypatingų valstybės paramos atvejų, tačiau praėjusią savaitę komisijos primtas sprendimas e, nustato 14 metų pabaigos terminą. Taigi 14 metais tokios subsidijos turės liautis. Aš skaitau laikraščius įvairiausiose šalise, daug aistrų sulėkė, sukelia panašus sprendimai ir anglės kasyba, lieka aktualus klausimas, tačiau turime prisiminti, kad egzistuoja pavyzdžių, kai 50 tūkstančių e, e, eurų vienai darbo vietai išlaikyti skiria viena valstybė narė. Taigi 50 tūkstančių eurų darbo vietą išlaikyti tai didžiuliai pinigai, jos būtų galima panaudoti tikslingiau. Negalime mes eiti e, tarptautinė bendruomenė ir teikti, kad norime atsisakyti iškastinių kūro ir mes turime tokius faktus. Jie susiduria su milžiniškais iššūkiais, mes taip pat. Todėl turime imtis veiksmų. Paunai parodė, suprant suprantu jūsų mintį dėl 50 metų ir nulio procentų emisijų. Žinau, kokias nuomonės vyrauja valstybėse narėse. Pono Florence kalba apie būtinybę laikytis vieningos pozicijos. E, tikrai pažvelgia į jūsų pakeitimus, diskusijos tarp valstybių narių, Dėl tam tikrų detalių nesame šimtų procentų vieningi, tačiau kai atsisėsime už dėrybinio stalo, manyčiau, būsime pakankamai disciplinuoti, kad pamirštumėme savo smulkius vidinius ginčius bei nubrėžtumėme vieną liniją. Jeigu to nepadarysime, e, tikrai pralošime, kaip kad buvo Kopenhagoje, dabar ponui Panijo. Jūs klausėte apie testinės priemonės, kad ES galios centras yra bejėgis. Norėčiau priminti, kad komisija dirba 8 mėnesius. Taigi mes veikiame energetikos efektyvumo, infrastruktūros, mažų teršalų anglės dvideginio, taip pat turime ir kitas iniciatyvas, diskutuojame apie e-, energetinius mokesčius, ar tai nebūtų europinis e, būdas įspręsti problemas. Taip pat transportas, biudžetas, e, aplinkos aspekto įtraukimas į kitų klausimų nagrinėjimą. Aš sakyčiau, jog visa tai e, rodo, jog dirbame labai plačiai, tęsėme darbus, Aišku, galima būti e, nevilti, jeigu valstybės narės nesusitarė, tačiau bent mes jau siekiame to susitarimo. Ponas Skilakakis e, kel, uždavė klausimą ir žinau, kad 11 metų pabaigoje ponas Oettingeris pristatys efektyvus energijos vartojimo strategiją ir paklaus parlamento nuomonės. Tikrai pritariu Jums, kad mokslinių tyrimų srityje nedaroma pakankamai. E, Daug būtų dar galima padaryti, kalbant taip pat apie naują biudžetą dėl mokslinių tyrimų. Svarbu, kad energetinis efektyvumas, energetiniai tinklai e, būtų pakankamai plačiai atspindėti finansuojant mokslinius tyrimus. Ir dar vieną aspektą iš viso 30 skirtingų rekomendacijų pateikta praėjusiu metu Baltojoje knygoje, taip pat e, mes e, stengiamės e, žiūrėti, kaip tų rekomendacijų yra paisoma. Pritariu ponui Peterli dėl tarpusavėje susijusių iniciatyvų. E, Lindai Makevin taip pat atsakiau, jūs klausėte taip apie mm, laivų kūrą, kas vyksta tikrai per mažai visame pasaulyje taip pat nepakankamai. Būtent dėl to e, visos trys pagrindinės ES institucijos pareiškė, kad jeigu tarptautinė bendruomenė siems globalių veiksmų, mes bandysime kažkokiu regioniniu sprendimu ieškoti ir sprendimų bandysime rasti. Praėjusią savaitę IMO įvykiai mūsų labai nenudžiugino nes reiktų pasakyti, kad sektoriui būtų naudinga pačiam rasti sprendimą, tačiau ten sėdi tie patys žmonės kaip ir tarptautinėje dėrybinėje grupėje. Taigi, nors, nors e, mes e, e, nenorime sakyti, bet teigiame, kad laikysime savo tikslų, o jei nebus postumių globalių lygmenių, tai imsimės veiksmų patys, kaip kad buvo aviacijos sektoriai. Dėl 30-ųjų metų nieko čia ypatingų nėra pridurti. Kai mes pateiksime tikslus 50-iesiems metams, atrodytų logiška kalbėti ne tik apie 20 ar 50 metus, bet ir apie tarpinius e, tikslus, kaip kad tikslai 30 metams. Amerikiečiai tą jau padarė e, prieš Kopenhagos konferenciją turi 30-ųjų, 50-ųjų metų tikslus išsikėlę. Taip pat dėl išskirtinių es įgaliojimų Tai čia ta pati problema, kaip ir kalbėjimas vienu balsu. Nesvarbu, kas kalba, nesvarbu, ar vieni ar kiti kalba. Svarbiausia yra, ar mes turėsime pakankamai disciplinos užtikrinti, kad visos 27 valstybės narės sutinka su ta pačia žinia. Mes turime skleisti tą pačią naujieną. Tai tikrai yra principinė diskusija. Ta pati galima pasakyti ir apie Kankuną. Jūs kalbėjote apie efektyvų išteklių naudojimą, tai yra pagrindinė komisijos iniciatyva. Komisaras Potočnikas skiria tam daug dėmesio, mes aktyviai bendradarbiaujame. Pasakysiu, kad e, dirbu bankimūno e, globalaus tvarumo komisijoje. Jos tikslas e, parengti jungtinių tautų alternatyvą Europą europiniai e, strategijai. Manyčiau, mūsų strategija šios, šios Junktinių tautų komisijos darbė tikrai atsispindės. Turime pasistengti, kad jungtinės tautos pateikti savo pasiūlymus dėl efektyvaus išteklių naudojimo prieigo prie, prieigos prie energi, energijos išteklių. Ir tai galėtų įsilėti į EU plus 20 strategiją. Ir galiausiai ponui pirmininkai atsakysiu. Dėl e, CDM minėjau, kad bandome e, judinti reikalus. Dar pažymėsiu, kad inicijavome dvišalių bendradarbiavimą e, ekspertų lygių su Kinija dėl sektorinių tikslų. Ta turėtumėme žinoti, jūs sakėte, kad laukiame Kinijos veiksmų. Balandį kalbėjusi su Kinijos ministru ir pirmą kartą jis pasakė, kad taip mes darysime. Tikrai gerai, kad imasi kažkokiu iniciatyvu ir per ateinantį penkmetį bus e, rink, e, sektoriniai tikslai, atsiprašau, iškelti ir teisė pareigojimai buvo pakartoti praėjusį mėnesį ir mes norime, kad CDM problematika būtų keliama, būtų mažiau ten administracinės naštos, labiau orientuota į besivystančių šalių poreikius. Taip, mes kalbėsime ir Kankune. Paskutinis aspektas, mano tarnyba tikrai nedarys jokių problemų dėl EP delegacijos akreditacijos klausimo. Kaip žinote, ponė pirmininkė, vyksta plačios diskusijos e, tarp valstybių vadovų, kaip mes čia turėsime viską sureguliuoti. Todėl ne visuomet mes esame tie, kurie priima sprendimus, tačiau suteiksime kiek įmanoma e, akreditacijų skaičių kiek įmanoma didesniam skaičiui parlamentarų. Bei paskutinis aspektas. Norėčiau baigti savo pasisakymą. Činčinė yra sunku, kankune bus nelengva. Žinau, kad kai kurie mano, jeigu kankune mums nepavyks, tai gal kitame forume veiksmus vainiko sėkmė. Tačiau pasakysi, jeigu Kankune nepavyks pasiekti proveržio ir užsitikrinti iniciatyvos, tai sunku ieškoti kito forumo. G20, ne. Kinija apie tai kalbėti nesiuošė. G8 nėra prasmės, kiti formai taip pat nedavė naudos. Labai svarbu, kad visos šalis Taip pat G77 visos šalis, kurios kurioms rūpi, kad tarptautinėse dėrybose būtų pasiektas prūveržis, jos turi suvokti, kad Kankune reikia išsaugoti pasiektą iniciatyvą, kitaip kils įvairiausių problemų dėl CCC, prašom. Tikrai tai bus problema, nes niekas neprisijungs ir proveržio nebus. Tikrai galėsime dirbti dvišalių pagrindų ir toliau, bet Kankune turime kažką pasiekti. Pasauliui to reikia, bei mes iš visų jėgų stengsimės e, šio tikslo siekti, bei tikimės jūsų visapusiškos paramos. Pana komisijos narė, dėkojame Jums už pasikeitimą nuomonėmis, kuris tikrai buvo labai turiningas ir Jūs matote, kaip Europos parlamentas yra susidomėjęs šiomis temomis. Mes remiame jūsų kovos su klimato kaita politiką ir e, pritarėme tiems, kurie teigia, kad pasaulinio susitarimo reikia siekti jungtinių tautų kontekste, o ne kitose forumuose. Ir Europos parlamentas nusekliai tokios pozicijos laikėsi, nes jungtinėse tautose uh, savo nuomonę gali pareikšti visos pasaulio valstybės ir žingsnis po žingsnio turime siekti šio tikslo. Ačiū labai, susitiksime vėl Kankūne, tačiau taip pat mes e, iš anksto kviečiame ir raginame jūs tęsti šį struktūrinį dialogą su mūsų komitetu. Ačiū labai ir sėkmės. So, Kolleginnen und Kollegen, wir machen weiter in der Tagesordnung. Teskime mūsų darbo atvarkės svarstymą. Ketvirtasis darbo atvarkės klausimas yra klausimas žodžių, kurio autorė ponė Elena Vana Antonesku dėl psichoaktyviųjų medžiagų Europos Sąjungoje. Der Kollegin das Wort, aber vielleicht warten wir noch zehn Sekunden, bis äh, die Klimaschützer sich beruhigt haben oder. Palauksime, kol truputėlį nurims šurmulys salėje ir išeis tie, kurie nusprendė palikti posėdį. Pas, Aikut and the Greens, we want to continue our agenda. Taigi mes norėtume tęsti darbo tvarkės svarstymą ir prašau kolegų dėmesio. Manau, kad jau galime steigti žodį kolegijai. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju koordinatoriams už paramą, taip pat už tai, kad galėjau kad galės šis klausimas būti įtrauktas į darbo tvarkais. Man labai svarbus, apgailestauju, kad kolegų salė yra nedaug, nes ši tema tikrai labai svarbi. Tikiuosi, kad turėsime progos dar vėliau ją aptarti. Šiandien norėčiau su jumis pakalbėti apie labai svarbę viešosios e, visuomis sveikatos problemą. Norėčiau pasiremti Rumunijos pavyzdžių, kurioje, kaip ir kitose ES valstybėse dabar veikia taip vadinamieji Dream Shops, e, tokie svajonių sapnų parduotuvės, kuriuose e, galime nusipirkti stipraus poveikio e, vaistinių medžiagų. Ir nors e, narkotinių medžiagų vartojimas, aišku, yra draudžiamas, tačiau tai yra tam tikra prasme pakaitalas. Rumunijoje yra maždaug 500 tūkstančių tokių medžiagų, tokių vaistinių medžiagų vartotojai. Dažniausiai tai yra jaunimo grupė nuo 14 iki 32 metų ir nemažai e, šių asmenų būtent dėl minėtų medžiagų vartojimo atsidūrė ligoninėse ir netgi mirdavo. Dažniausiai yra e, pardavinėjamos haliucinacijos sukeliančios e, medžiagos, kuriuose yra įvairių įvairių etnobotaninių žolelių ir labai dažnai tose medžiagose yra netgi sunkiųjų metalų, tuo tarpu šios medžiagos yra pardavinėjamos įvairių žvakučių. Maugiu įvairių druskų pavydalų, kurias galima naudotis, pavyzdžiui, maudantis vonioje. Psichiatrai to tarpu teigia, kad priklausomybė nuo tokių medžiagų yra žymiai didesnė nei nuo kokaino ar heroino, nes poveikis yra tiesioginis ir e, nedelsiamas. Todėl Rumunijos vyriausybė pradėjo visuomenės informavimo kampaniją šiuo klausimu tam, kad 36 e, papildomos medžiagos būtų įtrauktos į draudžiamų medžiagų sąrašą, kuris buvo paskelbtas 2010 m. vasario mėnesio kur sąrašas įsigaliojo nuo balandžio mėnesio, tačiau kadangi fenomeną buvo neįmanoma kontroliuoti, tai reikėjo įtraukti papildomas medžiagas į tą sąrašą ir šiuo metu tų e, cheminių e, psicho. Rumunija autorităților nu pot, nu pot interveni în mod legal. În timpul care se scurge de la punerea în vânzare acestor substanțe și până la adăugarea Nesvarbu, e, kad valdžios institucijas imtųsi konkrečių priemonių. Ir nuo to, ta, per tą laikotarpį, nuo tada, kai e tos medžiagos jau yra parduodamos ir kol tie produktai traukiami į pavojingų produktų sąrašus, daugeliu jaunuolių jų gyvenimui kyla um, ehm, pavojus. Uh, Na ir tiesą sakant, reikia kontroliuoti šį fenomeną. Todėl, mano manimu, mes turime kovoti su šiuo fenomenu ne vien tik tais nacionaliniu, bet ir europiniu lygiu. Būtent todėl ir įkvėpėme šią iniciatyvą. Būtent dėl šios priežasties kreipiuosi su komisija dėl jos nuomonės dėl šios problemos. Kaip jūs ketinate kovoti e, su šiuo fenomenu, tai yra psichotropinių medžiagų vartojimu ir norėtų sužinoti komisijos nuomonę. Ačiū, polė Antonesku. Klausimas yra labai svarbus ir problema labai rimta. Daugelie valstybių, ypatingai jaunimo tarpe, komisija dabar turėtų atsakyti į šį klausimą. Dvi galimybės tam yra. Gauti atsakymą iš teisingumo skyrius arba iš ponios Pilant, kuri yra atsakinga už vaistų ir narkotinių medžiagų klausimus. Prašau. Ačiū, kad suteikėte man žodį. Aš esu viena šiandien kolega dėja negalėjo atvykti iš mano skyriaus. Ačiū, kad suteikite žodį. Dar kartą norėčiau ypač padėkoti poniai Antonėsku už tai, kad uždavė tokį svarbų klausimą dėl šio labai svarbaus reiškinio susijusio su narkotinių medžiagų vartojimu, tų legalių galų e, plitimas labai padidėjo pastaruoju metu ir e, tos medžiagos yra gaminamos iš sintetinių medžiagų, kurios e, yra paplitusios ES ir visose vakarėliuose. Tai naudojamos įvairios e, trašos jų gamybai arba augalų augimą skatinančios medžiagos ir jis yra netinkamas žmonių vartojimui, tačiau yra vartojamos nemažai ES dalyje. Šios medžiagos yra labai populiarios dėl to, kad patiekiamos į rinką kaip tariamai e, legalios medžiagos ir žmonės mano, kad vartodamos šias legalias medžiagas e, nerizikuoja savo sveikata, nes e, tariamai tos medžiagos yra saugius, arba bent jau žmonės mano, kad nepažeidžia įstatymų. Jas vartodami Šios medžiagos neuždraustos dėl to, kad jos yra naujos, jos nežinomos atitinkamoms e, reglamentuojančioms institucijoms valstybėse narėse arba ES lygmenių, tačiau jų poveikis žmonių sveikatai e, taip pat e, E, socialinės rizikos susijusios su jų vartojimu yra šiuo metu nežinomos. Kaip būtų galima kovoti su šiuo reiškiniu? Kiekviena valstybė narė pirmiausiai galėtų uždrausti per savo nacionalinius teisės aktus tokias medžiagas ir valstybės narės gali patvirtinti atitinkamus teisės aktus, kurios, e, kurie reglamentuoja tas e, vadinamasis <clears throat> suigalų parduotuves, tas dream shops galite įsivaizduoti, kad e, e, vienasolinių mastų priimami įstatymai nebus veiksmingi, jeigu tokias medžiagas bus galima įsigyti internetu arba kaiminėse valstybėse. Taigi reiktų šį klausimą reglamentuoti nacionaliniu lygmeniu. 387-2005 metų tarybos sprendimas e, numato galimybę keistis informatiką, vertinti riziką ir kitaip kontroliuoti naujasias psichoaktyvesias medžiagas. Remiantis šio tarybos sprendimu, komisija greitų laikų parengs pasiūlymą, kaip kovoti su metodroliu, kurio vartojimas labai padidėjo Europoje pirmaisiais šių metų mėnesiais ir 14 valstybių narių jau uždraudė šią medžiagą. Rizikos vertinimo ataskaita, kurią parengė Lisabona veikianti e, Europos vaistų agentūra, e, patvirtino, kad metatrolio vartojimas gali su, e, turėti labai neigiamų poveikių sveikatai. Taigi, kaip įgyveninti tarybos nutarimą dėl naujųjų vaistinių medžiagų, mes pradėjome atitinkamą įvertinimo procedūrą prieš e, prasidant vasarą ir tikimės baigti šią procedūrą iki kitų metų e, pradžios. Ir mes e, sieksime įvertinti, kaip būtų galima geriau įtakoti ir kokiamis priemonėmis tą greitai kintančią vaistų ir narkotinių medžiagų e, rinkos padėtį. Pirmiausia, mes išanalizuosime trečio ramščio priemonės, kurias reikės pritaikyti prie įsigaliojusios Lisabonos sutarties. Taigi mes e, numatysime ir atitinkamą vaidmenį Europos parlamentui priimant sprendimus dėl šios priemonės taikymo. <clears throat> nes 2005 metų e, tarybos sprendimas tokių parlamento teisių nenumato. Šiuo metu yra numatomi keturi etapai, e, siekiant paskeisti informaciją e, tarp valstybių narių ir parengti bendrą ataskaitą dėl naujų narkotinių ir svaiginančių medžiagų vartojimo, kurią parengtų Lisabono veikianti vaisto agentūra ir taip pat remintis visą šią informaciją, būtų priimami tolesni sprendimai ir šią procedūrą turime numatyti kiekvienam jos dalyviui atitinkamą vaidmenį. Taip pat mes pasistengsime išanalizuoti, ar e, pasirinkta priemonė, turint omenyje e, rinkos dinamiškumą, yra pakankama siekiant spręsti problemas susijusias su tais tariamai teisėtais e, svaigalais, ar e, mes e, turėtume priimti sprendimą kontroliuoti ar nekontroliuoti šių medžiagų patekimą į rinką ir vartojimą, reikia pasirinkti, kokiu nors, pasirinkti kokius nors kitus sprendimo būdus. Noriu pasakyti, kad bet kokia priemonė remsis mokslininkų išvadomis ir ES galiojančiais teisės aktais, turint omenyje taip pat ir e, visuomenės sveikatos aspektus bei pagarbos e, tarptautiniai e, tiksliau jungtinių tautų atitinkamai konvencijai ir jos nuostatoms. Komisija dabar svarsto įvairias galimybės, kaip spręsti šį klausimą ir mes e, vėlesniais etapais suteiksime jums atitinkamos informacijos apie pasiektą pažangą. Ačiū labai, ponės Pilant, už jūsų atsakymą. Ar kolegė Antonesku turėtų papildomų minčių, jeigu taip, prašau. Mes jau e, dėkoju Aš savo ruoštų taip pat norėčiau patekoti ponai Spinansui, suteikti informaciją ir tikrai labai malonu, kad komisija ketina parengti tokią papildomą, tokį papildomą tyrimą uh, po to, kai įsigaliojo 2005 metų direktyva. Na, likščiol galiojančios taisyklės yra nepakankamas ir tokiu būdu teisės aktai ir patys būtų pageri, pagerinti. Jeigu mes tikrai norime kovoti su šiuo fenomenu, turime pakeisti dabartinį požiūrį. Reikalingos naujos priemonės, o kartu ir nauja tvarka. Tie mm, nauji produktai, kurie yra parduodami kaip galbūt prieskoniai, jų spektras e, vis didėja ir jų sudėtyje vis dažniau yra naujų e, cheminių medžiagų, kurių, sudė, kurių be kitako ir kanapių e, preparatų ir tai kelia pavojų žmonių sveikatai. Na ir kadangi šis fenomenas plečiasi labai dinamiškai, reikia imtis skubių priemonių. Visos tos cheminės medžiagos, kurios internete parduodamos kaip legalūs kvaišalai ir kurios tariamai nėra skirtos naudoti žmonėms, visa tai rodo, kad šios medžiagos yra šties labai pavojingos. Juk rinka globalizuota ir tai naujas iššūkis visiems mums. Kaip įveikti šį fenomeną? Mes turime nuolat atnaujinti ir pratesti tų pavojingų medžiagų sąrašą, tačiau to nepakanka, turint galvoje šių medžiagų pavojingumą. Na, aš norėčiau išsameu išanalizuoti šią problemą ir tikiuosi, kad kolegos ateitie mane parems, nes tikrai problema ypač opi. Na ir šis fenomenas e, vis dažniau sutinkas valstybės narėse ir tai tikrai mm. labai verčia susirūpinti. Dėkoju kolegai Antonesku, nuo jūs informavote mus apie padėtį Rumunijoje, kaip ten yra pas jūs su E, šiomis medžiagomis, šiais kvaišalais, kitur tikriausiai ne kitaip. Jaunuoliai mielai juos vartoja, rinka globalizuota, tikriausiai globalizuotas ir jų pardavimas, todėl aš manau, kad ir platinimas, todėl aš manau, kad ES turėtų taip pat derinti savo veiksmus. Na ir dabar įdomu, ką pasakyti. Spinakį, na, o mes. Uh, seksime viską ir numatysime veiksmų. Ar dar norėtumėte pasisakyti, ponė Spinakė, iš komisijos, ar jau viskas pasakyta? Mm, dėkoju, ponė pirmininkė, už galimybę atsakyti į papildomus klausimus. Na, kai kalbame apie procedūros skirtos kovai su naujais kvašalais, veiksmingumas yra būtent tas dalykas, į kurį turime atsižvelgti. Pone Antanes minėjo, kad E, bus pernelyg, e, pernelyg ištraik, ilgai užtruks, jeigu mes uždrausime pavienės medžiagas vieną po kitos, nes tos šiandien uždraustos medžiagos jau rytoj vėl pakeitis šiek tiek jų molekulinę struktūrą vėl bus rinkoje. Taigi teisiškai ir kažkaip kitai mes turime bandyti uždrausti ne vien tik tais pavienės cheminės medžiagas, bet ir jų grupės. Būtent e, šį klausimą spręsime, laikotarpiai taip pat yra labai svarbus, nes labai svarbu, kad veiksmų būtų imamasi skubiai, kaip jau minėjau, 14 e, valstybių narių jau uždirbti mefadroną, na, o komisija kitą savaitę pateiks pasiūlymą, kaip čia elgtis. Kita vertus, e, na. Jeigu norime priimti sprendimus skubiai, tai tam neturėtume aukoti uh, mokslinių aspektų, nes fenomenas yra sudėtingas ir reikia sudėtingų priemonių. Būtent e, šią viziją ir vadovausime formuluodami tą pasiūlymą, kurį pristatysime kitais metais. Dėkoju komisijos atstoviai ir e, linkime daug sėkmės jūsų kovos su narkotikais skyriui. Na kągi, baigime diskusijas dėl šio darbo tvarkės klausimų ir galime perėti prie kito. Tai yra penktojo Europos aplinkos ekonominės sąskaitos. Na, šis, šis pranešimas tarsi užstrigo pas pirmininką, tačiau jis mane vis dėlto labai, man, mane domino, man jis buvo įdomus, džiugino, nes tai ne viena dienė tema. Na, apskritai yra labai svarbu žinoti, kaip valstybėse narėse taikoma ES aplinkosaugos politika, ar jį pasitvirtina ar ne. Na, mes turime įvairių duomenų apie ekonominę veiklą, ir jos rezultatus, tačiau turime mažai duomenų apie aplinkosaugos politikos poveikį ir todėl labai džiugina tai, jo komisija ėmėsi iniciatyvos ir suformulavo teisėkuros pasiūlymą dėl Europos aplinkos ekonominės sąskaitos. Taip pavadinta ši iniciatyva. Na, kai kuriuose sektoriuose yra duomenų, renkami duomenis ir e, valstybės narės per Eurosatą gali savanoriškai siūsti komisijai šios duomenis. Na, o dėl ekonominės ir finansinės krizės buvo pastebama tendencija e, mažinti tokių duomenų rinkimo mastus arba apskritai jų atsisakyti Taigi dabar komisija yra numačiusi privalomą tvarką e, raginti valstybės narės rinkti tuos duomenis. Na ir komisijos pasiūlymas remiasi trimis vadinamais moduliais. Tai yra e, emisijų į aplinką e, apskaita, aplinkos anginiai mokesčiai ir saskaitybos aspektai. Tai yra tie privalomi modeliai moduliai. Na, teko bendrauti su tomis valdžios institucijomis, kurios nacionaliniu lygiu yra atsakingus už šios klausimus. Ir aš manau, kad uh, tie trys modeliai, moduliai, tos trys rytis galbūt ir geros, tačiau reikėtų užsimoti plačiau. Na, ir aš siūlau savo pakeitimuose, kad uh, e, antrojo modulio srityje, pavyzdžiui, uh, į ataskaitas, duomenų rinkimą reikėtų, pavyzdžiui, traukti duomenys susijusius ir su vandenvalda. Ir panašiai, ir reikia pasinaudoti ne vien tik tais e, naudotą medžiagą, bet ir nenaudotą. Ir tas e, na, yra milžiniški medžiagų sąrašai, kuris nesinaudojama, ar tai būtų uh, žuvų priegauda, uh, ar tie vykdomi projektai. Na, įvairiose aplinkosaugos politikos rytise ir nesurinkta duomenų ir būtų įdomi ta visa sąskaita. Na ir galbūt tokį duomenų rinkimą reikėtų pirmiausia numatyti kaip neprivalomą. Bet jis turėtų būti daromas. Ir jeigu mes norime turėti Europos aplinkos ekonominę sąskaitą, tai labai svarbu, kad e, apie tai sužinotų visuomenė, piliečiai suinteresuoti asmenys. Na Na, aišku, svarbu, kaip sureaguojama į politinius veiksmus. Na ir aš manau, kad galbūt tą pačią dieną per metus e, viešinti tokią sąskaitą. Na ir jeigu viskas klostysis gerai, tai tuomet komisija, tarkim, po trejų metų galėtų uh, at, pateikti peržiūrėtus duomenis ir galbūt e, po to komisija galėtų siūlyti, kaip tobulinti turimas priemonės šis rytyje. Štai tokia trumpa pranešimo apžvalga. Turime ir šešėlinius pranešėjus, jeigu jie čia atvykė. Ir ponia Katrin Suly yra salė ir prašau žodžiu, prašau. Ačiū ponė pirmininkė. E, labai ačiū už puikų darbą. E, nežinau, ar teiksiu papildomų pakeitimų, nes mane tenkina jūsų pasiūlymai, tikrai protingi ir geri. Nieko nenorėčiau pakritikuoti, ačiū. E, pranešėjas visuomet melai klausosi tokių nuomonių ponas Šnekalt. Aš nesu šešėlinis pranešėjas, nežinau, kas mūsų frakcijoje juo yra, tačiau aš visą šį procesą kiek kritiškai nagrinėjau. Viskas yra grindžiama komisijos pasiūlymu. Ir mūsų pirmininkas e, savo pranešimą e, taip elgėsi, Taigi, bandoma padaryti tinkamas išvadas e, pateiktais pakeitimais. Tačiau kokia nauda, jeigu mes tokią gausybę informacijos surinksime, sėdės žmonės biurose, ją vertins ir kokia iš to nauda, ką mes sužinosime iš tos informacijos, aišku, reikia eiti toliau negu BVP ir e, taip toliau. Tačiau aš nuolat raginu matuoti mažiau rodiklių, bet siekti, kad jie būtų platesnė. Pavyzdžiui, turime e, oro švaros vandens e, švaros direktyvas valstybės narės įsipareigojusios jas perkelti. Europoje mes regime kaip e, didieji aplinkos nusidėliai tampa didžiaisiais aplinkos mylėtojais, istorija nematytas e, perversmas, tačiau ką komisija daro su tais duomenimis, gal reiktų ir kitą sąskaitą atidaryti, kas yra neigiamo, kas būtų, jeigu neturėtumėme tokių griežtų taisyklių, kokie tuomet būtų pokyčiai mūsų BVP kiek e, kitas pavyzdys reiktų investuoti pramoniai, kad galėtų įgyvendinti mūsų pasiūlymus, tokie klausimai nuolat viešumoje iškyla. Ir e, piliečiai būtent šitie klausimai rūpi. Jeigu mes tik rinksime duomenis ir sakysime, kad viskas yra taip baisu, reikia dar griežtesnių taisyklių, uh, tuomet, mano nuomonė, elgsimės netinkamai. Bet jeigu rinksime duomenis bei juos panaudosime palyginti situacijai valstybėse narėse, pavyzdžiui, kurios neįgyvendino griežtų mūsų reikalavimų, tuomet aš suvokčiau jų naudą. Akivaizdu, kad Europoje egzistuoja dideli skirtumai. Nemaža dalis nuostatų E, lieka negyvendinti, nes valstybės narės tyliai galvoja, kad tegu jie sprendžia, ką nori, o mes darysime, kaip mums atrodo. Tačiau aš e, raginčiau nereikalauti tuščių papildomų rodiklių, kurie būtų paimami iš oro, juk mes gyvename ant žemės e, Aš pasakysiu keletą žodžių apie tai vėliau. Ačiū kolega Kriton Arsenis. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau Jūs pasveikinti parengus puikų pranešimą. Ypač man patinka aštutas pakeitimas dėl papildomų modulių, kurie būtų gal, kurios reiktų įtraukti į taikymos rytį. Aš miškų sritis man taip pat labai įdomi ir artima. Norėčiau, kad trečiame priedė atsirastų du papildomi aspektai. Pas, e, pastebiu, kad trūksta nuostatų dėl duomenų apie vandenį rinkimą, tačiau yra vandens, pagrind, vandens telginių pagrindų direktyva. Taip pat e, žuvų išteklių duomenis būtų galima juos įtraukti į e, trečiąjį priedą, o dabar dėl emisijų sąskaitų, dėl jungtinių tautų surinkamų duomenų e, ir reikalavimų, kad būtų suskirstita į atskiras sritis iš kur atsiranda teršalai, mes to nedarome, nors jungtinės tautos reikalauja, kaip sakiau. Taip pat būtų galima pagalvoti apie papildomų rudiklių įtraukimą į pirmąjį priedą, kurios šiaip ar taip vėliau teks įtraukti, tai gal tą padarykime anksčiau. Ačiū. Äh, Ačiū žodis komisijai. Paklausime komisijos, ką jis nori daryti su tais duomenimis. Ponas Kabesa gal pasisakys, ar Dijas Munijos. Ačiū už galimybę komisijai pristatyti šį pasiūlymą dėl reglamento šiame komitete norėčiau pirmiausia aptarti kai kuriuos iškeltus klausimus, e, kuriuos aptarė e, parlamentarai, o po to pakomentuosiu atskirius pakeitimus. Pirmiausia, reiktų e, trumpai papasakoti, iš kur atsirado šis reglamentas ir kodėl jo tokia struktūra. Eurostate dirbame dėl aplinkos sąskautų jau daug metų turime keletą e, bandomųjų tyrimų bei e, žinome, kokios reikia metodologijos, kad valstybės narės suteiktų reikalingus duomenis. Turėjome strategiją, kurią patvirtino 9 metais generalinis direktoratas. Joje buvo numatyti žengta keltą žingsnių įdėgant sąskaitų e, sistemą ir trečiasis žingsnis yra jau toliau pažengęs negu tas pirmasis, apie kurį daugiausia diskutuojama, taip pat yra traukti e, tokie dalykai kaip aplinka ir ekonominės sąskaitos renkami duomenės iš įvairiausių e, šalių, atitinkamai kyla problemų aptariant juos su valstybėmis narėmis, bei parodant, e, bei atskleidžiant, atsiprašau, tų duomenų esmę. Taigi taryboje vyksta diskusijos, vyksta sėkmingai, bent jau didelių problemų nesitikime. Tokia yra bendra situacija. Dabar kokia yra aplinkos ekonominių sąskaitų svarba, koks yra jų potencialas statistiniai analizai ryšiui tarp aplinkos ir ekonomikos pavyzdys. ES turi e, ekonominių sąskaitų sistema, tas egzistuoja jau daugelį metų, o aplinkos sąskaita yra tarsi e, ryšys, e, bandantis susijęti aplinką su ekonomika. Tai svarbus instrumentas analizuojant ekonominę ir aplinkosauginę situaciją, nes leidžia iš skirtingų kampų panagrinėti ekonominius duomenis, kas dedasi ekonomikoje ir, pavyzdžiui, susijęti juos su poveikiu aplinkai. Galime e, susijęti ne tik kokį ryšį turi pramoninis produkcijos padidėjimas, bet kokį, ka, kokį poveikį daro vartotojų veiksmai. Taigi, e, tokį tyrimą leidžia e, atlikti aplinkos ir ekonominių sąskaitų susėjimas. Todėl mes norime reglamento šioje e, srityje, kadangi duomenis reikia rinkti suderintai bei atlikti tinkamus tyrimus jie suteiktų daug įdomios informacijos aplinkos ar ekonominiams tyrimams. Būtent toks būtų pagrindimas, kodėlgi mes norime aplinkos sąskaitų. Taigi, kodėlgi mes einame žingsnius po žingsnio, kadangi e, viešųjų finansų situacija įtempta, o sistema kainuoja brangiai, todėl negalime iškarto įdėkti visos sistemos, todėl reikia eiti į priekį po truputį bei pasirinkti moduliais, kurie įdėkti ir duomenimis, kurie jau iš principo yra renkami. Dar kam reiktų pridurti du siūlomi pakeitimai e, pranešimo projekte pakeisti. 8-9 pakeitimai. 8. Kaip jau sakiau, visiškai pritarėme, kad tie trys pristatyti moduliai tai yra tik dalis išsamaus tyrimo, e, dėl kurios susitarė mūsų generalinis direktoratas 8 metais. Mes turime tokį pradinį susitarimą, tačiau norime, kad viskas būtų įtraukta straipsnyje, kaip kad Tačiau toks pakeitimas kai kurioms valstybėms narėms gali sukelti problemų. Na, reikia pasakyti, kad strategijai yra pritariusios valstybės narės ir galime apie tai kalbėti e, konstatuojamoje dalyje apie tai, kad kokį planą turi komisija, kuriam pritarė valstybės narės ir ką mes esame sutarę. Būtent, kad ši, eisime žingsnis po žingsnio link naujų sąskaitų. Taigi tokį e, aspektą norėjau paliesti, o dabar devintasis pakeitimas. Čia vėl e, grįšiu prie bandomųjų tyrimų dėl naujųjų modulių. Jie daromi už reglamento ribų. Mes norime suderinti aplinkos ir paslaugų sektorių. Taip pat energetinės sąskaitos mus domina. O jeigu mes įtrauksime bandomosios projektus, kurie iš tiesų nepatenka į dokumento taikymo sritį, būtų kontraproduktyvų valstybėms narėms, tai galėtų sukelti abejonių. Tai gal reiktų šią nuostatą įtraukti į konstatuojamą dalį, kalbėti apie busimasias sąskaitas, manyčiau, to pakaktų bei supaprastintų dėrybas taryboje. Baigdamas e, pasakysiu, kad norime kuo greičiau patvirtinti šį e, reglamentą, kadangi mums šios informacijos reikia, o kad ją rinkti mums reikia teisinę pagrindo. Mes tikimės, kad greit užbaigsime dėrybas e, taryboje ir pasieksime tikslą. Ačiū. Ja, dank, äh, Dies. Ačiū, Dijas. Munio, atsiprašau, kad prieš tai neteisingai perskaičiu jūsų pavardę. Eurostatui čia atstovauja keli asmenys ir labai tuo džiaugiamės, dėkojame Jums už iki šiol atliktą darbą, kuris savanoriškų principų buvo paremtas, dabar jau praktiškai bus privalomas pagal naują sutartį. Na, o atsakydamas ponui Šnelhartui e, noriu pasakyti, kad uh, Ne esmė yra linkt, rinkti informaciją apie skirtingą padėtį valstybėse narėse. Mes norime apskritai įvertinti, ar mūsų pasirinkta politika yra naudinga ar ne. Kadangi šiuo metu remdamėsi turimais duomenimis mes to vertinimo atlikti negalima. Atsakydamas į kolegos Arsenis klausimą, aš dar pasistengsiu pasigilinti į jūsų pasiūlymus dėl to, ar komisija į e, savo programą yra įtraukusi atitinkamus duomenys susijusius su uh, vandens ekologinio sąskaitą ir kitais jūsų minėtais dalykais. Kolega Šnelhartai dar trumpai. Man kelia nerima tai, kad yra renkami duomenys e, laikotarpiu, aš įsivaizduočiau, nuo 14 iki 19 metų, stengiantis nustatyti naujus kriterijus siekiant, kad europinė parama būtų teisingai panaudojama tariamai. Aš čia išvelgiu tam tikrą grėsmę, nes turint omenyje e, platų mastą mes negalėtume per tokį trumpą laiką suvesti e, čia visų galų. E, tarkim, apie vėjo jėgainių E, naudojimo arba atne, e, naudojimo naudą, e, tai iš tikrųjų čia labai sudėtinga yra nustatyti, kadangi vėjo gainė veikia tam tikrą laiką, po to reikia ją vėl remontuoti ir tai taip pat kainuoja pinigus. Taigi tos, ta saskaityba yra įmanoma teoriškai, tačiau tokiu plačiu mastu kaip yra dabar siūloma, Manau, kad tai nėra prasminga, aš tą sakau dabar, galbūt e, pirmininkas pakeis mano nuomonę per artimiausius mėnesius, pirmininkas taip, aš pamėginsiu tai padaryti, nes jūs taip pat neturite nieko prieš, kad būtų renkami visi ekonominiai duomenys, pradedant nuo amatininkų ir baigiant stambiausiamis įmonėmis, duomenys susijęs su importu, eksporto apimtimis, Taigi e, šios duomenys mes renkame, su jomis galime susipažinti, ekologinių duomenų tuo tarpu mes nerenkame ir prasme e, to duomenų rinkimo, dar kartą pakartosiu, yra siekis išmatuoti, ar mūsų vykdoma politika ir įvertinti yra prasminga ar ne ir ar turi kokios nors naudos. Grįžtant prie to, ką kalbėjo ponas Dijas Munjo Mano aštuntasis pakeitimas, jame siūlomi papildomi modeliai, moduliai tiksliau, ir pirmenybė yra teikiama atitinkamiems moduliams, neparašyta ten ar iki 13 ar iki 14 metų, kalbama tik tai apie modulius, kurie mūsų nuomonė yra svarbus Taip pat yra dar ir vienuoliktasis pakeitimas, kuriame nepaisant to teigiama, kad praėjus penkeriems metams po to, kai įsigalios atitinkamas reglamentas, komisija privalo pateikti jo įgyvendinimo ataskaitą ir teikti atitinkamus e, pasiūlymus, kaip pagerinti reglamento poveikį. Nepaisant to, aš e, E, tikrai nemanau, kad įgyvendinimo ataskaitoje bus e, informacija apie tai, kad viskas yra įgyvendinta šimtų procentų. Manau, kad ten bus taip pat informacijos apie tai, ko nebuvo įmanoma įgyvendinti. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Kolega Arsenis. Dar kartą noriu pasikartoti, kad šiuo metu nesvarbus atskiri aspektai, pranešimas bendrai yra tikrai geras. Aš norėčiau pridėti, kad tenai pridurti, kad pirmame priedė yra minimos emisijos e, taršos kiekį. Aš tik tai norėjau pasiūlyti, kad panašiai kaip yra skirstoma į atskiras kategorijas pagal e, emisijas, būtų panašus principas pasitelkiamas ir, pavyzdžiui, trečiajame A straipsnėje, kuriame kalbama apie papildomus tris modulius. Aš tik noriu, kad būtų minima pasiūlymas rinkti ekologinius duomenius susijusius su vandeniu be tų bendrųjų modulių arba dar šalia jų. Taip pat aš siūlyčiau, e, kad e, e, dar būtų galima labiau gilintis į detalės, tačiau jau dauguma jų yra pranešime ir iš tikrųjų pranešimas vertintinas labai teigiamai. Pirmininkas, ar vandens pagrindų direktyvoje yra kokiu nors duomenų susijusių ekologinių duomenų su vandeniu, ar dar reiktų kažko papildomai, kolega Dijas Munijos iš komisijos teikiamas žodis. Uh, Dėl vandens ekologinių duomenų mes pagal vandens pagrindų direktyvą tokius duomenys šiuo metu renkame, tačiau papildomai dar e, ketiname e, parengti e, naujus modulius, pagal kuriuos bus renkama papildoma ekologinė informacija susijusi su vandeniu. Šiuo metu daugiau dabar nėra duomenų renkama, tačiau pagal vandens pagrindų direktyvą, direktyvą arba Eurostatas arba Europos aplinkos agentūra renka ekologinius duomenis susijusius su vandeniu. Kolega Arsenis, ar tai iš tikrųjų yra tai duomenis, kuriuos mes norėtume įtraukti į priedą. Taigi, jeigu tai yra tokie duomenys, reiktų juos ir įtraukti į tą priedą. Klausimas, jeigu teisingai supratau, ar įtraukti reiktų vandens ekologinius duomenys į dabar teikiamas ataskaitas šiuo metu būtų sudėtinga tai padaryti, nes tai sutrikdytų visą stebėsenos ataskaitų pusiausvyrą. Šiuo momentu mes tų duomenų papildomai įtraukti negalime. Kaip minėjau, mes e, dabar bandome įgyvendinti bandomosius projektus dėl e, su vandeniu susijusių ekologinių duomenų rinkimo, tačiau dabartinėme etape tai nėra oficialu. metodologiniu požiūriu vanduo yra toks svarbus, kad lygindami jį su kitais e, išteklių srautais, tai paprasčiausiai tie duomenys perkrautų visą duomenų lentelę, nes e, didžioji dalis duomenų ir būtų susiję, susijusi su vandeniu, o metalams, kitoms medžiagoms liktų paprasčiausiai per mažai vietos tam, kad būtų galima atlikti tikrą palyginamąją analizę. Todėl mes Eurostate laikomės nuomonės, kad vandeniu reiktų e, atskiros e, duomenų kaupimo e, ataskaitos arba sąskaitos, tačiau šiuo metu mes dar nepasiekėme tokio metodologinio brandumo, kad per pirmąjį mūsų pasiūlymų svarstymo etapą jau sutiktume įtraukti duomenis apie vandenį, tačiau mes šiuo metu renkame duomenis, kurie nurodyti vandens pagrindų direktyvoje. Tie galima būtų pasakyti apie vandenį dėl jūsų klausimo susijusio su emisijomis. Noriu pasakyti, kad aplinkosauginių e, ataskaitų pagrindinis tikslas yra įvertinti poveikį e, aplinkai, o mes nenorime e, atlikti tam tikros inventorizacijos, kaip daroma, pavyzdžiui, oro taršos atveju. Mes e, analizuojame e, ekonominį poveikį susijusi su emisijomis, o ne kitus aspektus. Paimkime kaip pavyzdį transportą. Įsivaizduokime, kad transporto galime sutikti. Transportas egzistuoja tiek žemės ūkyje, tiek kalnakasyboje, tiek e, infrastruktūroje ir e, mūsų teikiamose ataskaitose transporto e, duomenys bus suskirstyti pagal atskiras sritis siekiant įsiaiškinti ekonominį poveikį. Todėl mes pagal šaltinį E, neskirstumėt, kadangi vadovaujamės e, skirtingą logiką, nei kad jūs siūlote. Ačiū. Karlas Florencas. Na, tikrai vertinu komisijos pasangas rinkti duomenis, bet ką tai duos, jeigu uh, valstybės narės nevykdys savo įsipareigojimų pagal įvairias direktyvas, vans pagrindų direktyvą, elektroninių atliekų direktyvą ir man, pažiūrėk, tai tiltimą, jeigu jos to nedarys. Na ir keturios senosios valstybės narės, tos narės steigėjus, kurios nuolatos neduoda domenų. Taigi, išimties tvarka paremsiu komisiją ir man rodos komisija turėtų teisę gauti daugiau duomenų ir reikalauti iš valstybių narių tam, kad kad galėtume įsivaizduoti, kaip vykdoma mūsų aplinkosaugos politika, kaip jį pasitvirtina. Na, tenka man susivaldyti, kai kalbu apie tai, kad uh, valstybėse narėse nevykdoma aplinkosaugos politika, nepasitvirtina jį, o komisija negauna duomenų. Tai jeigu, jeigu mes direktyvoje numatysime nuostatas dėl duomenų rinkimo ir jų teikimo, tai iš karto turėtume numatyti ir priemonės, pagal kur, kurias taikinimą komisija galėtų gauti tuos duomenis. Ir, pažiūrėjau, ypač aplinkos, e, atsiprašau, ypač atliekų tvarkymas rytyje, tai čia tikras farsas. Uh, nes mes turime. Mes turime atliekų tvarkymo pagrindų direktyvą ir jeigu sužinotumėte, kaip jį taikoma valstybės narėse, tai jūs nieko į burną šiandien nebenorėsite imti. Kaip yra su duomenų teikimu? Ar yra skirtumų tarp senų, naujų valstybių narių, ar gaunate tuos duomenis, kurių pagėdaujate, ar e, yra didelių spragų? Uh, Na, kai turime teisės aktą, ir jame yra numatytas statistinių duomenų rinkimas, tai paprastai ir gauname tuos duomenys. Na, yra nurodomas laikotarpis, per kuriuos valstybės narės gali prašyti nukreipimų, išimčių tam, kad galėtų pritaikyti savo duomenų rinkimo sistemas, bet po to, kai tas uh, E, laikotarpis baigėsi, mes renkame duomenės ir liekame stebėsiną, tą stebėsiną aptarėme su valstybėmis narėmis ir e, jeigu yra valstybių narių, kurios neteikia duomenų ar nepakankamai greitai e, per tinkamas laikotarpis tuos duomenys pateikia, tai paprastai mes perspėjimus jiems siunčiame ir paprastai tai turi poveikį. Šiuo metu nėra nei vieno atveju, kai reikėtų kreiptis į teisingumo teismą dėl to, kad, pavyzdžiui, valstybės narės e, ne, ne, netitinka reikalamų, netenkina reikalamų ir paprastai pakanka perspėjimo rašto. Na ir po to jau duomenys yra atsinčiami. Na, kai kalbame įvairias e, aplinkosaugos ekonominės sąskaitas, e, Ir kai duomenys e, yra renkami savanoriškų paringų, tai, tai tiesąkant dauguma valstybių narių net ir tuos savanoriškai renkiamus duomenys pristato. Na, na ir jeigu viskas gerai vyks, klostis, tai ta mūsų aptarma direktyva įsigalios 2011 metais, bus dviejų metų prieinamasis laikotarpis ir, ir nesitikime daug skundų dėl. Uh, E, netitikties, e, didelių šimčių. Na ir manau, kad Eurostatas iš daugumos valstybių narių e, gaus tinkamus duomenis, tai yra tinkamos kokybės ir per tinkamus laikotarpius. Ačiū. Dėkuoju, sako pirmininkas, už tai, kad atvykote į Bristelį. Dabar jums teks grįžti į Luksemburgą, ten, kur ir įsisteigusi jūsų institucija. Taigi, geros platies jums. Na, pakeitimus galima teikti iki lap, spalio 13 dienos, o balsavimas komitete lapkričio 9 dieną. Na ir mes turime naują priemonę dėl pakeitimų teikimo, kurią ir pasinaudosime. Šeštas darbo tvarkės punktas. Tai yra cheminio, biologinio, radiologinio ir brandarinio saugumo didinimas Europos Sąjungoje, e SCHBRB planas. Ir dabar žodis pranešiai poniai Kartikai Tamarai Liotardai. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad jūs taip išsamei perskaitėte visą pasiūlymą. Aš siūlau sustiprinti cheminį, biologinį, radiologinį ir brandalinį saugą Europos Sąjungoje. Aš e, tik kartą ištariu šitą ilgą pavadinimą ir e, toliau minėsiu santrumpą HBRB. Mes norime diskutuoti apie brandolinių medžiagų plėtimo pavojus, tačiau šiuo atveju aš susitelkiau daugiau ties sveikatos apsaugos klausimais, sveikatos apsaugos klausimais tai patenka į mūsų komiteto kompetencijos rytį, kitus klausimus gal kiek palikau antrojoje vietoje. Pirmiausia, džiaugiuosi, kad komisija atkreipė dėmesį į tai, jog reikia didinti saugą Europoje ir veikti europiniu lygmeniu, tačiau akivaizdu, kad BRB klausimus sprečia valstybės narės Tačiau reikia bendradarbiauti ir koordinuoti ES lygmenių, kadangi pavojus tikrai nesustoja prie sienų. Praeitie nekartą regėjome, kaip daug buvo netinkamų veiksmų, nekoordinuojant veiksmų, kaip kad parodė e, meksikietiško gripo protrukis Tiesiog jeigu būtų veiksmai koordinuojami, būtų e, daug pinigų sutaupyta, o vakciną būtų gavę daug daugiau pageidaujančių nuo dešimtojo dešimtmečio ir šeštaisiais metais atnaujintas e, buvo nuostatas dėl e, gyvūnų susirgymų, tačiau žmonių, žmonėms nėra panašių teisės aktų reiktų, kad reiktų sėkmingiau kovoti su e, įvairiausiamis lygomis, ypač e, tos, kurios greitai plinta, reiktų e, nustatyti europinę strategiją. Taip pat komisija daug dėmesio skiria prevencijai, aišku, tai yra labai gerai, pirmiausia ir visada turime galvoti apie prevenciją, kaip užkirsti kelią lygos atsiradimui ir plėtrai, tačiau gaila, jog nepakankamai dėmesio skiriame reagavimui ir veiksmams, jeigu prevenciniai veiksmai nedavė naudos. Taip pat neskiriama pakankamai dėmesio, jeigu mes gali, kaip mes galime e, aptikti į tokias medžiagas, kurios plinta labai greitai, užkrėti paplitimo sritis labai plati, tačiau e, e, simptomai pasireiškia tik e, po keleto dienų. Taigi savo nuomonėje siūlau renkti veiksmų planus kovojant su panašiais biologiniais pavojais. Taip pat skiriu nemažai dėmesio užterštam vandeniui. Reiktų parengti e, planus, kaip nustatyti, ar vanduo užterštas, o jeigu užterštas, reiktų planų, kaip greičiausiai, kaip, kaip, kuo įmanoma, greičiau išvalyti vandenį ir dirbožėmį, nes e, vandenį reikia gerti ir būtų labai pavojingo, jeigu mes ilgą laiką negalėtume jo išvalyti. Taip pat reiktų planų, ką daryti, jeigu yra užteršiamas vanduo ar maistas, kaip reikia e, paskirstyti atsargas, kokią informaciją e, skleisti tarp žmonių, ką galima valgyti, ko negalima valgyti. Toliau e, infrastruktūra. Neretai infrastruktūra buvo vienas pirmųjų puolimo taikinių, todėl reiktų galvoti, kaip apsaugoti Mm, e, pavojų kylanti iš infrastruktūros ir iš pervežimo užkrečiamųjų lygų plėtrai. Taigi reikia, kad geriau bendradarbiautų transporto institucijos ir medikai. Ypatingą dėmesį norėčiau skirti, kad būtų suvokta būtinybė jautriųjų grupių vaikų pagyveninusiųjų žmonių poreikiams. Jiems reikia ypatingos medicininės e, pagalbos ir kad jie panašių nelaimių ar užpolimo atveju neliktų pamiršti. O jeigu kolegos turi kažkokių minčių ar idėjų, aš mielai jas išklausysiu ir pakomentuosiu. Ačiū. Merci, euh, Madame Lyotard. Ačiū, ponė. Kris Deivids. Ačiū. Pono Džais vardu pasakysiu keletą komentarų. Jis negalėjo šiandien dalyvauti posėdėje. Pirmiausia, jis paprašė pasveikinti pranešėją, parengus pranešimą, labai gerai subalansuotas, išsamus, atsižvelgiama į vairiausius aplinkinius ir sveikatos pavojus susijusius su HBRB. Taip pat e, pabrėžėme e, tinkamo koordinavimo būtinybę, tai kaip geriausias būdas atsakyti į pavojus. Taip pat, jeigu mes norime tinkamai aptikti ir užvykdyti e, prevenciją, turime turėti geresnių reagavimo mechanizmų ir priemonės turi būti suderintos, kad galėtumėme kaip įmanoma greičiau atsakyti iškilusi pavojų ir ypač sveikinama ta nuoroda į H1N1 pandemijos protrukį ir nekoordinuotą e, vakcinų pirkimą, kas kainavo milžiniškus pinigus. Manyčiau, reiktų pradėti parlamentinį tyrimą, e, sako mano kolega, dėl to, kaip buvo panaudoti šie pinigai ir išsiaiškinti, ar jie buvo panaudoti tikslingai. Ta turėtų atlikti mūsų biudžeto kontrolės komitetas. Ačiū. Dabar ponas Prodis. Dėkui, paunė pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti kaip šešilinis pranešėjas savo frakcijos vardu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, poniai pranešėjai. Labai e, geras ir išsamus pasiūlymas. Tačiau kai kur gal kiek perlenkiante lasdą didelį dėmesį skiriamas biologiniam pavojui, bet pamirštami kiti pavojai. Uh, Pavyzdžiui, jeigu būtų puolamos e, brandolinės saugyklos, tikrai egzistuoja milžiniškas pavojus, kad į aplinką paklius radioaktyviosios medžiagos. Pasiekmes e, gyventojams būtų tikrai labai baisios. Kalbant apie radiologinį ir biologinį pavojų, reiktų štai ką priminti. Būtent vakcinos, kalbant apie vadinamąjį kiaulio ar meksikiečką į gripą, tikrai nesistebiu, kad viskas pasisuko tokia linkme, nes pirmą kartą buvo susiturta su informacijos trūkumu. Net nebuvo įmanoma e, sužinoti, kas čia per pavojus. Ir kilo pavojus, kad pavojus būtų nuvertintas ir netinkamai vertintas. Todėl reiktų e, atkreipti dėmesį į e, ir kaip reiktų pasirinkti dirbožėmių išvalymui, užterštų dirbožėmių išvalymui ar e, užterštos aparatūros išvalymui, nesvarbu, kom būtų užteršta cheminiais, biologiniais, radiologiniais ar brandoliniais teršalais. Reiktų e, nustatyti, kokius parengiamuosius darbus būtina atlikti kiekvienu iš užterštimo atveju. Ačiū. Pone Morkūnaitė, prašom. Ir sveikinu pranešėją ponelio Tart su jos parengta nuomonė ir pasiūlymais dėl cheminio biologinio, radiologinio ir brandolinio e, saugumo didinimo Europos Sąjungoje. Ir žinoma, nors prevencija priklauso ir, ir, ir šie reikalai susiję su sauga e, priklauso nuo kiekvienos valstybės narės, visgi reiktų ko gero to bendro požiūrio. Ir, ir, ir šis komisijos komunikatas, dėl kurio teikiama nuomonė, būtent ir yra žingsnis į bendrą veiksmų planą siekiant ES visuomenės civilinės saugos, jeigu taip galėčiau pavadinti ir iš tiesų gyvenam tokiu gana nestabiliu laiku, kada kyla įvairių grėsmių. Vienos iš jų yra sukeltos mm, e, neatsakingos ar aplaidžio žmogaus veiklos ar nelaimingų atsitikimų, e, bet dažnu atveju pastaruoju metu nelaimės kyla sukeliamos ir tyčiniu būdu. E, už tai reikia, reikia, reikia dėti atitinkamas pastangas, kad užkirsti tam kelius. Ir tai aktualu ne vien tik tai ES, bet ir kitose, be, kitose pasaulio valstybėse. Tarkim, e, mano regione, iš kur aš esu, Lietuva, tai cheminio, biologinio, radiologinio ir brandolinio saugumo klausimas ypatingai aktualus, kadangi esame apsupti panašaus pobūdžio pavojų ir visų pirma, tai nuo antrojo pasaulinio karo Baltijos jūros dugne e, likęs cheminis ginklas E, vėlgi netoli šalia Lietuvos kaimininių, e, kaimininių sienų ir ES sienų planuojamos statyti brandolinės jėgainės, be atominės elektrinės. Kita vertus, grėsmės mūsų saugumui kyla ir iš e, kitų objektų, taip, taip vadinamų padidintų pavojaus šaltinių arba dėl kai kurių naujų technologijų naudojimo. Ir aišku, visgi principas turėtų būti ne tiek uždrausti vieną ar kitą veiklą ir, ir, ir, ir technologijų vystimasi, kiek ko gero reikalauti aukštų veikimo saugos standartų. Ir pranešėjos pasiūlymuose išskirtinai daug kalbama, čia visiškai sutinku su ponu Prodi, apie E, biologinės taršos sukeltas problemas, apie lygų sklaidą. Manau, kad mes turėtumėm praplėsti truputėlį šitos dalykus, įdedant ir, ir, ir kitas aspektus. Ir um, mano nuomonė, e, komunikate e, iš Europos komisijos pusės trūktų pozicijos dėl esamos situacijos peržiūros. Tai yra, ar mes turime e, nustatę dabartinę situaciją ir kokie yra galiojantis saugumo standartai ir ar kartais nėra tam tikrų saugumo e, spragų. Ir ši vertinimo ir standartų nustatymo sistema turėtų būti pakankamai lanksti, kad E, spėtų prisitaikyti prie besikeičiančių technologijų, ne tik palengvinančių mūsų gyvenimą, bet ir galinčių tar, e, tapti metinais ginklais teroristų rankose. Antra vertus, saugumo užtikrinimas neturėtų e, tapti priežastimi ir pretekstu per nelik centralizuoti civilinę saugą. Nors bendrų saugumo standartų nustatymas ir priežiūra išties palengvintų saugumo užtikrinimą. Vis tik neturėtumėme kiekvienu atveju kurti naujų institucijų ar pernelyg sudėtingų administracinių e, procedūrų. Aš savo ruoštų ketinu pateikti keletą pakeitimų, tikiuosi, kad mums pavyks surasti bendrą sutarimą ir, nežinau, ko gero, reikia palinkėti sėkmės, kad, kad mes čia parlamente tinkamai apsvarstytumėm ir pateiktumėm pasiūlymus komisijai, kaip tą civilinę saugą užtikrinti Europos Sąjungoje. Est-ce que la Commission euh, souhaite intervenir Ar komisijos atstovai norėtų pasisakyti? Dėkoju. Mano vardas yra Katarina Svičkova. Esu iš vidaus e, reikalų generalinio direktorato, kuris yra atsakingas už šio veiksmų plano koordinavimą. Na ir kaip matėte, šis veiksmų planas apima įvairias sritis. Na, turiu keletą įžanginių pastabų dėl čia iškeltų klausimų. Na ir beje, tikrai labai susidomėjusi išklausiau komiteto narių. Na, labai svarbu suvokti, kad ši sritis iš esmės yra valstybių narių atsakomybės rytis. Ir tiesą sakant, reikia nepamesti iš akių subsidarumo principo. Todėl e, veiksmų plane daugiausiai dėmesio skiriama prevencijai. Na, o kiti iškelti klausimai, pavyzdžiui, tarša pasirinkimas, priemonės, e, taršos valymas, visą tai įtraukta jau į veiksmų planą, už kurio įgyvendinimą bus atsakingas valstybės narės, aišku, tarpininkaujant komisijai. Na ir šiuo metu, kaip tik su valstybėmis narimis, e, pradėjome diskusijas dėl konkrečių gyvenimo žingsnių. Taigi, tų diskusijų metu kaip tik ir galėsime iškelti visus šios klausimus ir tokiu būdu užtikrinti, kad valstybės narės e, su valstybėmis narėmis bus pasiektas sutarimo. Nu, o dėl naujų technologijų įdėgymo bei veiksmų plano peržiūros, tai Tai yra būtent tokie klausimai, su kuriuos pripažįstame ir būtent suprantame jų svarbą ir būtent todėl veiksmų plane yra uh, prioritetai susiję su moksliniais tyrimais tam, kad galėtume išanalizuoti rizikas, jas numatyti ir atsižvelgti tai vykdant projektus. Taigi, uh, darbai tęsiasi, nuolat skirime dėmesį šiam klausimui. Na ir svarbu paminėti dar štai ką. Komisija buvo paraginta parengti ataskaitą apie veiksmų plano e, parengti veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitą iki 2011 metų pabaigos. Taigi, Taigi, manau, kad toje skaitoje bus e, minimi tiek e, gyven, su gyvenimo susijęs aspektai, tiek ir nauji dalykai. Pone, jūs dar norėtumėte dar ką nors pridurti? Vos porą žodžių. Ačiū, mėly kolegos, už išsakytas pastabas. Tikrai, jeigu kolegė iš Lietuvos turi daug ar daugiau pasiūlymų, apie brandolinė tarša, aš mielai su jais susipažinsiu. Ponas Prodės kalbėjo apie tai, kad pernelyg didelį dėmesį skiliu biologiniai taršai ir pernelyg mažai e, brandoliniai ar kitokiai taršai. Tikrai to neketinau daryti. Aš noriu aptarti bet viso pobūdžio taršą, kokią tik tai įmanoma. Tačiau jeigu panašu, kad pranešimas bus susitelkęs ties biologiniais pavojais, keletas pakeitimų pakeis situaciją ir tikiuosi, kad kolegos jūs man padėsite tą iki spalio 11 dienos padaryti. Na kągi, dėkoju Norėčiau priminti, kad pakeitimus e, iš tiesų galite teikti iki spalio 11 dienos, 12 valandos pagal naują procedūrą. Na, balsamas vyks e, e, lapkričio 9 dieną, o po to jau plenarnėme posėdėje balsamas vyks gruodžio mėnesį. Dabar perkime prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Tai yra savanoriškas partnerysės trimas tarp ES ir Kamerūno, o taip pat ir ES ir Kongo Respublikos. O taip pat e, šis sutarimas apims miškų teisės, aktų vykdymą, e, miškų valdymą ir taip toliau. Taigi dabar paprašysiu komisijos pristatyti padėtį. E, dėkoju, ponė pirmininkė. Na, informuosime apie padėtį, darybų padėtį, derantis su partnerysis rimimais, su nemažai besivystančių šalių. Na, atvykau čia supažindinti jūsų su naujausia informacija ir mielai atsakysiu klausimus susijusiu konkrečiai su Kongo ir Kamerūnu. Na, veiksmų planas buvo patvirtintas 2003 metais ir 2005 metais e, buvo patvirtintas atitinkamas reglamentas. Dabar turime tris sustarimus. Su Gana pirmąją buvo ratifikuotas e, šis sustarimas praeitų metų lapkričio mėnesį. Dabar jau derame su Kongu ir Kamerūnu. Na ir kaip tik šiuose šalise vyksta ratifikavimo procesas. Na, o tuo tarpu. Uh, E, kai kurios kitos šalis narės, e, atsiprašau, kitos trečiosios valstybės pageidavo dėrėti su komisija, tai Malazija, Indonezija, dar viena šalis, Centrinė Afrikos Respublika, Liberija ir Gabonas Centrinė Afrikoje. Na, o artimiausiu metu pradėsime darybas su Kongo Demokratinė Respublika, greičiausiai Vietnamu. Na ir šiuo metu uh, Gvinėja ir Papaja Gvinėja tikriausiai irgi bus pradėtos darybos, taigi matote, kad nemažai šalių pageidauja dėrėti su mumis e, dėl tokių sustarimų ir procesas vyksta. Na, u, už savanoriškas partnerystės susirimas lypi labai paprasta mintis. Tai yra. kad eksportuojančių šalių mediena ES būti lydima licencijų. Na, bet tam reikalingos atitinkamos procedūros, tai pavyzdžiui, teisėtumo garantijų sistema, tai yra e, garantijos, e, kurios e, užtikrintų, kad mediena buvo e, teisėtai ne vien tik tai skertama, bet ir apdarojama. Na, tai taip pat susijęs su priekyba, ta mediena ir taip toliau. Taigi, jeigu galutinis produktas yra gan paprastas, tai vis dėlto už to slipinanti procedūra sudėtinga. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į tris sudėtingumo lygmenis. Pirmiausia, tai yra susijęs lygmuosius su teisėtumu, toliau priekyba, na ir galiausiai valdymo koncepcija, kuri slypi už šių susitarimų. Na, teisėtumo koncepcija yra sudėtinga, nes e, teistumai įtakoja keli veiksniai. Pirmiausia, tai medienos skirtimas kaip po toks. Taip pat e, tai, kaip mediena yra parduodama, kaip jinai eksportuojama, apdorojama. Ap... Taigi E, e, teisėtumo garantijų sistema turėtų apimti visus šiuos teisėtumo lygmenis. Na ir mes palaikome vyriausybės, kurios ir raginame jas sukurti tokią teisėtumo garantijų sistemą. Na, prekyba, aišku, yra sudėtingas rytis. Ji apima ne vien tik tais eksportą iš tos eksportuojančios šalies į ES, bet ir, pavyzdžiui, medienos vežimą apdarojimą į kitą šalį ir tolimesnį pato eksportą. Taigi prekybos etapai yra sudėtingi, galbūt kartais keli ir ta prekybos sistema turėtų apimti visus tuos etapus, kad nei vienas etapas nebūtų apeitas. Na, jeigu pažvelgsime visą tiekimo, medienos tiekimo grandinę, tai uh, mediena apdarojama, įgauna papildomos vertės, perdirbama į produktus ir labai svarbu apimti visą šį eksporto procesą. Na, o valdysena yra labai sudėtinga sritis irgi, nes čia reikia atsižvelgti į nacionalinį ir netgi vietos lygmenį. Na, pas, pas, bandant atsižvelgti į tai, kaip vietos gyventojai įtraukiami ar netraukiami į šį procesą, taip pat atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, galiojančių teisės aktų gyvenimą ir kokiu teisės apskritai reikia tam, kad turėtume garantijas, jog ta mums eksportuojama mediena yra legali. Taigi matote, kad dėrybos dėl šių sustarimų um, apima labai platų klausimų spektrą, kuris galbūt netgi skiriasi ir kiekvienoje šalyje, su kuria dermės. Nors vėlgi e, diskusijos ir dėrybos apima kaip ir tuos pačius pagrindinius elementus, bet, na, e, vis dėlto, kuriant tokias teisėtumo garantijų sistemas, reikia atsižvelgti į kiekvieną šalį atskirai. Taigi mes žvelgime į kiekvieną šalis, kurią deramės individualiai ir ieškome jai pritaikyto metodo, kuris užtikrintų, jog e, ta teisėtumo garantijų sistema yra patikima ir kad būtų traukiami į jos įgyvenimą suinteresuoti asmenys šalyje. Na, ir sakyčiau, tai yra, tai yra pagrindiniai uh, teigiami elementai uh, darybų su dėl šios legalios prekybos e, susitarimų kontekste, nes uh, iš kiekvienos to šalis, su kuria deramės kartu su vyriausybės atstovais, dėrybų salo su mumis susėda ir suinteresuoti asmenys, čia turiu galvoje E, nevyriausybinės organizacijos, kiti veikia ir taip toliau. Ir tokiu būdu yra atspindimus e, platus e, interesų spektras iš tos šalies, iš kurios yra eksportuojama mediena. Taigi bandžiau paaiškinti, kad kiekvienas toks savanoriškas sustarimas yra specifinis, tačiau jų sąranga ir elementai yra tie patys. Tai pirmiausia, viskas prasideda nuo teisėtumo apibriešties. Tai yra paaiškinama, koks produktas yra teisėtas, kokius reikalavimus jis turi tenkinti, kad būtų laikomas teisėtų. Na ir mes čia, aišku, vadovavomės nacionalinę teisę, pradedant darbo teisę, na ir visais kitais teisės aktais. Uh, kurie užtikrina, kad tos įmonės gauti leidimai, tarkim, tie mišką kertančios bendrovės leidimai yra teisėti. Ir taip toliau. Ir toliau yra produktų gaminių sąrašas, kurie patenka į sustarimo taikymą sritį. Na ir turime tokį minimalų sąrašą, kuris yra tarsi pagrindas bet po to dėrybų metu jis galbūt netgi gerokai plečiamas ir apima daug didesnį gaminių skaičių. Na, toliau uh, pridedamas techninės sistemos, uh, teisėtumo, patikrinimo ir atsakomumo sistemos aprašas, tai yra nušviečiama, kaip galima atsekti eksportuojamas medienos kilmę ir taip toliau. Na ir toliau daromas nuorodas į nepriklausomis auditorius ir tokiu būdu pasirūpinama, kad egzistuoja, kad sistema egzistuoja ir veikia, ir tas garantijas gauname tiek mes, tiek tos šalies vyriausybė. Na, kitas svarbus dalykas tai yra skaidrumo priemonės. Na, dėrybos kaip patokas jau yra skaidrus procesas, tačiau dalyvių skaičius yra gan didelis. Bet kita vertus labai svarbu, kad visos, visas nuostatos su e, medienos skirtimo leidimais, e, van, tvarkymu ir mm, taip toliau, kad visi suinteresuoti asmenys galėtų prisidėti prie tos sistemos įdėgymo. Na ir galiausiai bendras gyvenimo sutarimas tarp ES ir tos vyriausybės, kuri nori sudaryti su ES tokį savanorišką susitarimą. Na ir jau gan ankstyvame proceso etape pas, m, mm, įtrauktas ir e, aplinkosauginio tvarumo elementas tam, kad tokiu būdu būtų užtikrinta, jog tų šalių vyriausybės pasirūpina e, tvariu um, medienos ir miškų tvarkymo ir tai yra nacionalinių teisės aktų dalis tose šalyse, su kuriomis deronomės. Taigi dėrybos yra sudėtingos, nes tiesą sakant buvo aptariami labai jautrus klausimai, pavyzdžiui, suverenumo klausimas, um, um, įtakos tarp įvairių grupių uh, balansas ir taip toliau. Taigi galbūt tai ir nėra lengvas, bet vis dėlto visuomet labai įdomus procesas. Na ir įdomu dar ir tai, kad e, e, galbūt pirmas iki pradeda prie to darybų stalo kartu susėdė dėrėtis ir įvairios vyriausybės ar galbūt netgi e, opozicijos grupės, kurios anksčiau net neturėjo galimybės dalyvauti diskusijose, kai vyriausybės daro savo poziciją ir jiems sunku pasiekti, kad jų interesai būtų atsispindinti. Na ir tai yra tarsi šalutinis, bet labai įdomus tokių dėrybų produktas. Na ir užtikrinami ryšiai tarp pilietinės visuomenės, vietos gyventojų, e, vyriausybės, tie ryšiai tiesą sakant, išlieka ir jie pasilieka ir gyvendinamo etape. Ir tai tarsi padeda užtikrinti naują santykių erą tarp įvairių partnerių tose šalise. Na ir visa ši patirtis rodo, kad pats dėrybų procesas yra lygiai taip pat svarbus kaip ir dėrybų rezultatas. Taigi, kaip jau minėjau, čia mes kalbame apie savanoriškus priekybos partnerystės sustarimus. Ir tas darybas bandome įtraukti visus interesuotus asmenis. Na, o tam, kad vyriausybė tose šalise uh, e, uh, e, sudarytų šios partnerysės sutarimus, labai svarbu, kad kalbėtume kaip lygus, su lygiais Na, labai svarbu, kad šis teisinis pagrindas būtų kiek įmanoma skaidresnis, tai yra susitarimo pagrindas. Taigi, labai svarbu, kad e, visi susitarimo elementai būtų skaidrus, tvarus tvarkymas, tvari raida. Na, aišku, tai yra problemiška dalykas e, ir vis dėlto įdėkdami atitinkamas nuostatas į tą starimą turime pasirūpinti, kad ir teisės aktai liečiantis tvarų e, vystimas ir raidą būtų užtikrinti. Na, labai svarbus ir tas tokiu būdu pradėtas dialogas. Tai tikrai mūsų manimų svarbus rezultatas, kurio poveikį norėtume išlaikyti. Na, o viso ko šerdis yra teisėtumo garantijų sistema. Na ir čia, aišku, labai svarbu yra informacijos skaidrumas ir skaidrus informacijos platimas, nes tai svarbiausias e, ginklas kovoje su korupcija. Ta korupcija paprastai būna smulkaus masto. Ir e, Mm. Ir e, ji tarsi prasideda nuo, prasideda kaip nedidelė korupcija, tačiau galiausiai tampa nacionalinė rykšte. Taigi, e, na ir iš tikrųjų skaidrus leidimų e, išdavimas tikrai padeda kovoti su korupcija ir atskleidžia ją. Na ir pabaigai pasidalinsiu kitų svarbių dalykų. Tokių sustarimų uh, sėkmę uh, įrodo ir tai, kad visos šalis, su kuriamis deramėsi, bus raginamos išplėsti susitarimą ne vien tik tais medienos eksportui Europos Sąjungą, bet ir visur kitur. Tai visa mediena išvežama iš Ganos, Kamerūno ir Kongo bus tokia mediena, kuriai bus išduodama leidimai ir kuri bus atsakama. Labai svar, aišku, labai išlieka rizika, kad tokie starimai uh, e, bus apeinami. Taigi labai, kad medienos e, gamybos apdaromo ir eksporto srityje būtų skaidrumas. Tokie, tokie susitarimai tikrai daug žadantis E, nes vis daugiau norinčių yra šalių su mumis dėl to darytis ir taikyti šią sistemą. Ir tai tikrai duoda pagrindą optimizmui. Na ir numatyta, kad pirmi leidimai bus išduodami 2011 metais. Na ir tai rodo, kad e, nepakanka vien tik tai sudaryti ir pasirašyti šios sutarimus, bet labai svarbu, kad jie būtų įgyvendinti praktikoje, kad iš tikrųjų būtų įdėktos praktikoje patikimos e, e, sistemos ir štai tokia informacija. Ačiū komisijai, ponia Arsenė. Parašau trumpai, nes norinčių pasisakyti tikrai nemažai. O mums skirtas laikas artėja prie pabaigos. Nereiktų čia pernelyg bandyti vertėjų kantrybės, jokauja pirmininkė. Ponas Arsenis, taigi pirmiausia norėčiau pasveikinti komisiją. Neretai mes pakankamai kritiškai vertiname susitarimus išorės politikos rėmose, tačiau žinoma reikia pasinaudoti tą geriausią praktiką, kaip bendradarbiauti, kaip įtraukti silpnesnius, skurdesnius prekybinius e, partnerius, kartu gerbent jų orumą ir taikant e, europinės vertybės. Manau, to mes norime ir tuo reiktų didžiuotis šios valstybės naudojasi šiais sutarimais su bet kokia prekyba susijusi su mediena ir miškais, tą daro visos pasaulio valstybės. Kitas instrumentas, kuris yra labai įdomus, Red Plus, tai mokėjimai už ekosistemų paslaugas. ir pagrindinis jų tikslas yra įtraukimas, įtraukti visas suinteresuotosias pusės yra pagrindinis siekis. Aišku, dėrybų tikslas yra padėti valst... toms trečiosiams valstybėms, tačiau aš siūlyčiau susitarimuose į ekosisteminės paslaugas at kreipti didesnį dėmesį. Ačiū Krisdėvės, dėkui ponė pirmininkė, ačiū už pateiktą informaciją. Tikrai didelis dėkui, susitarimas su trimis šalimis. 11 metais pirmosios licenzijos turėtų būti e, išduotas. Aš e, sveikinu šį susitarimą, sveikinu tą, ką jūs darote. Nežinau, kaip jums pavyksta, tačiau džiaugiuosi e, pasiekimais. Tačiau ciniškas aspektas e, vis dėlto lieka. Aš neįsivaizduoju sustarimo, kuris padėtų su, išnaikinti korupciją Konge. Na, čia kad fantazija mažų mažiausiai. Kaipgi mes užtikrinsime, kad hierarchija funkcionuotų tinkamai. Pažvelkime į žvejybos žuvininkystės susitarimus pasirašome susitarimus su valstybėmis ir vyriausybėmis, kurios įsipareigoja laikytis pasirašytų susitarimų, tačiau ne visada tai daroma ir dinksta daugelis dalykų, pavyzdžiui, čia buviai žvėjai. Taigi, kaip jūs paneigsite mano cinizmą. Aišku, dar gal per anksti procesai nesibaigė, sistemos dar nepradėjo funkcionuoti. Taigi, jeigu kils įtarimų, kaipgi mes įsikišime bei pabandysime ištaisyti situaciją, kartu nesugriaudomi viso susidarimo. Ačiū. Daugiau norinčių pasisakyti nėra. Pone Mykos Gal labai trumpai. Porą sakinių tikrai prašau. DL Red Plus. Ten šis instrumentas funkcionuoja kitaip. Tai yra mokėjimų instrumentas, kai mokam už tai, kad e, miškai yra apsaugo, apsaugojami. Tačiau ten administracinės valdžios struktūros neįtraukiamos. E, O čia mes turime bendradarbiauti su valdžios struktūromis, kad mūsų siūloma parama pasiektų tikslą. Tik užtikrinus tinkamą valdymą visa tikslų grandinė funkcionuos, išvengsime kertamų miškų ir jeigu pamatysime, kad kažkas nevyksta, tiesiog nutrauksime mokėjimus. Mes manome, kad flek padės sukurti prielaidas tvariam miškų valdymui ir tolesniam mm, mok pinigų mokėjimui. Aišku, ekosistemų paslaugos gali čia būti panaudotos. Viena e, e, susitarėme su Norvegija kaip pirmą šio projekto elementą įtraukė e, dėrybų su es pradžią. Taigi vienos valstybės bendarbiauja aktyviau, kitos mažiau, tačiau mes norime susijęti skirtingus elementus dėl pono Deiviso pastabų dėl korupcijos. Mes tikrai nenorime išnaikinti korupcijos, mes norime ją atskleisti. Manytumėme, kad siūloma sistema garantuoja, kad korupcija bus išviešinta, na, tai svarbu ne mums. Iškelti kovos su korupcija vėliava ne mūsų reikalas, tai yra pilietinės visuomenės reikalas, tai yra mūsų stipriausia partnerė, sudarant šios susitarimus. Manyčiau, kad e, visuomeniai didinant spaudimą, užsieniai didinant spaudimą, jūs korupcijos neišnaikinsite, bet galėsite suvaldyti jos mastus ir poveikį. Aišku, vos tik korupcija yra atskleidžiama, tai viena pusė, kita pusė yra bandymas su ją kovoti. Mes tą darysime per bendrąjį įgyvendinimo komitetą, pilietinę visuomenę stebės situaciją vietoje, o e, sistemos e, veiksmingumą tikrins nepriklausomas auditas, kuris atliks stebėsenos darbus. Žinoma, ne viena sistema nėra tobula, bet e, šis procesas labai apsunkins korupciją bei parodys, kaip sistema funkcionuoja. Mūsų nuomonė tai daug konstruktyvesnis būdas nei tiesiog dvišaliai pokalbiai. Aišku, valstybės turi tam tikrų įsipareigojimų, bet mes stengiamės konstruktyviai kurti sistemą, sistemą, kuri pirmininkė prašo kalbėtojo užbaigti savo pasisakymą. Ir kalbėtojas padėkoja Euh, notre séance pour aujourd'hui terminée. Merci, monsieur Mikos. Ačiū labai, šios dienos posėdis baigėsi. Ačiū, pana Mikos, už jūsų pranešimą. Jis buvo labai įdomus ir svarstamas klausimas taip pat yra labai svarbus. Susitiksime rytoj anksti 9 val. ryto. Visiems gero vakaro.